Jeigu prieštaravimų yra, laikysime ją patvirtintą. Pirmininko pranešimai. Kaip žinote, šiandien balsuosime. Balsuosime dėl dėrybų rezultato susijusių BŽUP reformą, kad galėtų uh, visi pasiruošti balsavimo korteles, pranešu, kad 5 valandą lygiai balsavimas prasidės. 17 valandą, kitaip tariant. Uh, Jeigu dar turėtų būti kokių nors diskusijų, 16.55 sustabdysim tas diskusijas ir prie jų grįšim po balsavimo. Leisiu pasisakyti pranešėjams iki balsavimo, kad būtų galima trumpai pristatyti pranešimą. Taigi trumpai. Taigi tai bus ne šiaip įprastinės diskusijos, bet trumpos diskusijos norėčiau pasakyti, kad net jeigu formaliai mes kalbam apie keturis atskirus balsavimus, pati reforma yra paketas, vienas paketas. Todėl tikėkime, kad ne, bet jeigu kartais atsitiktų taip, kad vienas iš keturių pranešimų būtų atmestas, turime turėti omeny, kad tuomet e, teks diskutuoti iš naujo dėl visos reformos. Ir šiandienos mūsų posėdis, turėtumėte žinoti, yra transliuojamas internetu. Vertimas yra užtikrintas į visas įprastinės mūsų komitetų darbo kalbas. Dabar siūlyčiau pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimą e, informaciją dėl posėdžių tvarkarašių mūsų komitete 2014 metams. Mes šiandien tarėmės dėl mūsų komiteto darbų tvarkaraščių. Matau, kad Marija Gabriel dalyvauja posėdėje, tai galime perti prie penkto darbų tvarkės punkto 2001-60 direktyvės tarybos e, aptarimas. Tai yra klausimas susijęs su medaus klausimu, direktyva dėl medaus. Mūsų komitetas ir Envy komitetai yra kompetentingi iš esmės, svarstant šį klausimą. Komisija siūlo gana nuosaikų pakeitimą. Siūloma apibriežti žiedadulkės, e, pavadinant jas labiau sudedamąją medaus dalimi, o ne pridėtinę sudedamąją dalimi. Kaip e, tą siūlo ir teisingumo teismas savo nutartyje teismas ir komisija nesutarė tarpusavėje, dėl to kilo tam, ne, tam tikro neaiškumo e, žmonėms, kurie užsima bitininkystę. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 7 dienos vidurdienio. Prašau, Marija, žodis jums. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi, pirmiausia, norėčiau priminti, kad direktyvos Europos parlamento ir tarybos siūlymas, kuria siūloma keisti 2110 metų tarybos direktyvą dėl metaus, yra e, pirmasis svarstymas techninės, e, kalbame apie techninius pakeitimus, kurie turės tam tikrų pasiekmių. Mes žinome, e, ir turime išsiaiškinti tiksliau, ar žiedadulkis yra laikomos pridėtinė daly, sudėtinė dalimi medaus ar pridėtinė sudėtamąją dalimi. Uh, Tai turės iš karto įtakos. Tas klausimas yra labai jautrus, kuris ir, ir jis gali sukelti nemažai polemikos. Būtent dėl to šiek tiek e, ilgiau norėčiau pasakyti, kad galėčiau paaiškinti kolegoms, kokią informaciją gavau, vykstant įvairiems sustikimams su Europos komisijos atstovais, su bitininkų atstovais, taip pat su Envi komiteto pranešėjais, Turėčiau pasakyti, kad aš pirmiausia išanalizavau šį siūlymą, manydama, jog nereikia pamiršti, kokią įtaką tie sprendimai turės mūsų aptariamam konkrečiam bitininkystės sektoriui. E, komisijos siūlymo tikslas yra išaiškinti 2001 direktyvą, numeris 110, tai yra medaus direktyva, E, ten siūloma sakyti, kad sužėdadulkės yra sudėdamoji dalis, o ne pridėtinė sudėdamoji dalis. Europos komisija reagavo į Europos e, Teisingumo teismo nuomonę, e, pateikdama nutarti bylos Veblok. Ir buvo pasakyta, kad jeigu atsižvelgime direktyvo 6a 2013 straipsnį, tai tuomet pamatysime, kad medus yra, kad, kad medaus, kad kad, kad žiedatliulės yra pridėtinė sudėtamoji dalis, nes žiedatliulės gali būti naudojamos įvairiuose kitose maisto ruošiniuose ir kitų gaminių ruošiniuose. Būtent dėl to komisija siūlo tokį pakeitimą, jis siūlo pakeisti komitologijos medaus direktyvą deleguotaisiais aktais. Ir apie tai yra kalbama sutarties 200, dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnėje. Taigi tenka konstatuoti, kad yra nuomonių skirtumas tarp tarybos ir teisingumo teismo. Komisija teigia, kad žiedadulkės gali natūraliai egzistuoti meduje, nes patenka javili e, bičių dėka ir gali likti meduje nepriklausomai nuo bitininkų veiksmų. Tuo tarpu teismas pabrėžia ką kitą. Sako, kai e, surenkant medų yra centrifuguojami koriai, tai tuomet e, medus išsima, medų išimant išsima produktai ne tik medus iš akučių, pripivių, iš, iš e, akučių esančių kurie, bet ir iš gretimų akučių, kuriuose yra žiedatulkių. Daugeliu, daugeliu atveju dėl to E, tų žiedadulkių meduje padaugėja dėl to, kad e, dėl bitininkų veiksmų būtent jų į medų patenka daugiau negu galėtų būti natūraliai. Surinkau daugiau informacijos šią temą įvairių sustikimų dėka. Tad klausimas būtų toks. Ar, ar žiedadulkių būtų natūraliai meduje, ar jos būtų uh, pridėtos papildomai, reikia aiškiai suformuluoti, kas ir kaip būtina užtikrinti, kad bitininkai patys nepridėtų specialiai žiedadulkių, pridedami jų tyčia į medų. Būtent dėl to Europos komisijos interpretacija e, priartėja prie to, kas iš dažnai iš tikrųjų vyksta praktikoje. Tai štai. Dėl to komisija teikia tokį siūlymą. Žymėmės etiketėmis ir testai. Svarbiausia pirma apibriežti e, žiedatulkės kaip pridėtinę sudėdamąją dalį. Tai reikėtų pasakyti ir etiketėje ir reikėtų atlikti papildomus testus. Pagal dabartinius teisės aktus e, medaus sudėdamoji dalis yra e, žiedatulkės ir pagal 2013 metų direktyvą medus e, būtų, žiedadulkis būtų taip ir nurodytos, kaip medaus sudėdamoji dalis, natūrali sudėdamoji dalis ir tuomet nereikėtų atskirai jų nurodyti etiketėje. Tai štai, dabar prieiname prie esminio klausimo dėl žymėjimo etiketėmis taisyklių Europos Sąjungoje. Mes turime reglamentą, kur yra pasakyta, kad jeigu kalbame apie nemodifikuotas genetinės medžiagas maisto produktuose, tai tuomet jų turi būti mažiau negu 0,9 procentų. Aš kalbu apie maisto produktus, kurie, kurių, kurios sudaro vienas elementas arba maisto produktus, kurie sudaro keltas elementų. Jeigu Europos komisijos siūlymas nebus patvirtintas, tai uh, genetiškai pakeistų e, žiedadulkių buvimas irgi bus leistinas meduje, jeigu bus mažiau negu 0,9 procentų. Ir tuomet jų tek, e, jos tektų, tektų apskaičiuoti, ar jų yra bendras medaus kiekis ar kitaip. Jeigu žieda dulkė, sakysime, sudėdamąją dalimi, tai tuomet ta riba bus greičiausiai viršita. Kadangi skaičiuojamas bendras žiedadulkių kiekis, tačiau nes, ne, jis nesusijęs su bendru turimų medaus kiekiu. Jeigu komisijos siūlymas bus patvirtintas, mažai tikėtina, kad meduje žiedadulkių kiekis bus žymimas etiketėje, nes jų bus mažiau negu 0,9 procentų e, atsižvelgiant į teisės aktus susijusius su žymėjimo tiekėtėse genetiškai pakeistų produktų. 0,005 E, įskaitant ir žiedadulkės. Tiek medžiagų galima rasti e, meduje nuo 0,05 iki 0,5. Ir galiausiai 2013 gegužės nebuvo jokio metodo, kaip, e, ne, kaip apskaičiuoti uh, genetiškai nemodifikuotų žiedadulkių kiekį ir palyginti su genetiškai modifikuotų žiedadulkių kiekiu. Tai tuomet nebeaišku, kaip pažymėti etiketėse tokį dalyką. Jeigu toliau kalbėsime apie testų klausimus, apie laboratorinių tyrimų klausimus, reikėtų išsiaiškinti, kokius tyrimus reikėtų atlikti. Jeigu tie tyrimai būtų būtini, tai tuomet norint gauti reikiamą informaciją etiketėms, reikėtų numatyti didesnės išlaidas. Ir vėl E, tas e, lėšas surasti reikėtų bitininkams. Jie turėtų padengti šių visų e, tyrimų kaštus. Mes taip pat galime kalbėti čia ir apie netiesioginį poveikį. Ir čia norėčiau paminėti tą faktą, kad medus yra laikomas natūraliu sveiku produktu. Būtent dėl to, jeigu medus, jeigu pažymėtume, kad meduje yra žiedatulkių genetiškai modifikuotų, tai tuomet aišku, tas produktas nebegalės būti laikomas natūraliu. 0,9 procentų e, genetiškai modifikuotų produktų kiekis yra leistinas ir e, ekologinė žemdirbystė vystintiems gamintojams. Ir jeigu mes sakys, teiksime, kad e, žiedadulkis yra sudėdamoji dalis, pamatysime, kad vienodo traktavimo klausimas tarp bitininkų ir ekologinių gamintojų iškils, tačiau taip nenutiks, jeigu laikysimės komisijos siūlymų. Yra trys kiti svarbus aspektai, dėl kurių galima diskutuoti. Pirmiausia, klausimas susijęs su maisto sauga, kai dėl maisto saugos žiedadulkių laikymas sudėdamąją dalimi, kaip siūlo komisija, neturės įtakos medaus saugumui, kadangi e, jeigu žiedadulkės bus genetiškai modifikuotos, tai tuomet reikės taikyti teisės aktus susijusius su genetiškai modifikuotų produktų patekam, patekimu į rinką. Ir Tai reiškia, kad negalės būti viršyti ribiniai kiekiai jokiame meduje, ar jis būtų pagamintas ES valstybėse ar trečiosiuose šalyse. Ir dabar pėdame prie trečiųjų šalių klausimo. Kai kurie ES bitininkai mano, kad e, teisingumo teismo sprendimas laikyti išdadulkę sudedamąją dalimi jiems suteikia privalumo lyginant su trečiųjų šalių bitininkais, kadangi jie mano, kad trečiųjų šalių bitininkai kur auginamios genetiškai modifikuotos kultūros, tie e, iš trečių šalių bitininkai turėtų žymėti savo e, medų etiketėmis, ant kurių nurodyta, kad meduje yra e, genetiškai modifikuotų žiedatulkių. Tačiau mes jau sakėme, kad nėra metodų e, išsiaiškinti, kiek genetiškai modifikuotų žiedatulkių lyginant su bendru žiedatulkiu, kiek yra patekę į medų. Tad net E, jeigu tai būtų susitarta, būtų sunku suprasti, kaip reikėtų žymėti e, medų. Privalumų čia ne, negalime numatyti niekam. Taigi vyks diskusija šiuo klausimu. Aš esu atvira visiems siūlymams, esu pasirengus klausytis diskusijų, tačiau norėčiau pabrėžti, kad diskusijos dėl direktyvos, medaus direktyvos pakeitimo neturėtų būti painiojamos su diskusijomis dėl bendro egzistavimo genetiškai modifikuotų ir genetiškai nemodifikuotų kultūrų. Kiekviena valstybė narė turi čia parengti savo tų kultūrų koegzistavimo taisyklės. Mes žinome, kad bitininkai nori apsisaugoti nuo genetiškai modifikuotų žiedatulkių buvimo meduje ir būtina e, pasirinkti tinkamas taisyklės, kad genetiškai nebodifikuoti laukai, kur bitės rinktų medų, būtų bent poros kilometrų atstumu nuo kitų laukų, kur galėtų aukti genetiškai modifikuoti augalai. Bet tai yra nacionalinės kompetencijos, kiekvienos valstybės kompetencijos dalykas. Turime suprasti, kad 2012 metais penkios valstybės narės Europos Sąjungoje komerciniams tikslams augino genetiškai modifikuotas kultūras. Dažniausiai tai buvo kukurūzai, 118 numerio Ispanija, Portugalija, Čekijos Respublika, Rumunija ir Slovakija. Tai yra vabžiams atsparus e, kukurūzai. Žinome, kad e, dėl genetiškai modifikuotų kultūrų laukų tebelieka neiškumo, gali dar kilti diskusija dėl poveikio aplinkai apskritai tų kultūrų. Tačiau aš manau, kad čia yra būtina labiau susitelkti prie tokio siūlymo, koks jis yra dabar, nes tuo būdu galėsime išskirti medų kaip sudedamąją dalį ir nesumplaksime į vieną kelių skirtingų diskusijų. Aš rėmiausi pirmiausia bitininkų interesais, rengdamas į šiai diskusijai ir bitininkistės sektoriaus interesus esu pasiruošusi ginti, esu atvira diskusijai. E, būtent dėl to norėjau šiek tiek ilgiau kalbėjimo laiko, bet aš manau, kad tai yra tas klausimas, kur Turime e, dėti visokiojopas pedagoginės pastangas, kad nebūtų mumis manipuliuojama ir kad nebūtų manipuliuojama šią temą. Iš anksto dėkoju kolegoms už jų indėlius į diskusiją, už jų pastabas e, ir išvalgas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Molto bene, grazie Maria Gabriele. Adesso diamo inizio su... Labai ačiū. Mes galime pradėti diskusiją. Pradėsime nuo Stu akcijų pirmininkė, jūs pirmą kartą panaudojate, um, pavadinote mane vardu uh, per pasta, pastaruosius pusantrų metų. Uh, tai mane sujaudino. Ir čia mes susidurėme dabar su anglų kalbos niuansais. Aš prisimenu, kad mes diskutavome apie tai, ar piragas yra konditerijos gaminys ar maistas. Taip pat tą patį kalbėjome ir apie sausainį. Tai vienas iš jų buvo konditerijos gaminys, kitas buvo maistas. E, dabar mes diskutuojame apie žiedatulkas. Žiedatulkės komisija sako, kad e, tai yra medaus sudėdamojo dalis, na, o teisingumo teismas sako, kad tai pridėtinė, pridėtinė sudėdamojo dalis. Ir e, Aš e, manau, kaip ir pirmininkas sakėte, kad tai yra sudėdamoji dalis. O kai pasižiūrėtume į Longmano apibrėžimą, e, čia e, ten yra apibrėžtas, apibrėžtas žodis ingredient, pridėtinė sudėdamoji dalis. Ir tai, tai yra sakoma, kad ingredient lygų constituent. Tai mes iš tikrųjų susipainiosime dabar. Tai kas iš tikrųjų yra medus? Mes turime dabar jį apibūdinti etiketėje. Ir E, jeigu mes apibūdintume medų, tai e, e, jo sudedamosios dalis yra ir vaškas, ir korys, ir vandens jame yra, ir, vis, ir viso kito. Taigi mes turime padaryti, mes dabar stengiamės padaryti tai, kas, tai yra, kas yra neįmanoma. Žalieji dabar priešinasi bet kam, kas yra genetiškai modifikuota rapsų, aliejus, rapsų aliejus yra genetiškai modifikuotas Floridoje, tačiau Junktinėje karalystėje mes turime hybridinį rapsų aliejų, o hybridinis rapsų aliejus nėra natūralus produktas. Galima sakyti, kad jis genetiškai modifikuotas, tačiau pats hybridinis produktas yra smarkiai nenatūralus. Jis yra modifikuotas, ar ne? Taigi mes iš tikrųjų e, e, dirbame nereikalingą darbą. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo to, koks yra jūsų skonis. Jums patinka medus ar ne? Ačiū. Grazie, caro Agniu. E adesso Brita Reimer. Labai ačiū. Briten Weimers, po, po to Martin Heusland. Wir von der ALDE begrüßen den Vorschlag der EU. Mes, ALDE frakcija, sveikiname komisijos pasiūlymą, norėčiau padėkoti ir uh, kolegijai, kuri labai aiškiai išdėstė visą poziciją. Žiedadulkė yra sudėdamoji dalis, nėra pridėtinė sudėdamoji dalis. Medus yra labai vienas iš nedaugelio natūralių produktų, kurio sudėtis yra tokia kaip gamtoje. Ir jeigu mes pasakysime, kad jame yra kažkokių pridėtatinių sudėdamųjų dalių, tai tik išmuš iš vėžių vartotojus. Reikėtų atsižvelgti ir į bitininkų interesus. Teisingumo teismo priimtas tai sprendimas remiasi neteisinga nuostata, kad e, žiedadulkės meduje atsiranda tik tai dėl bitininkų veiksmų, bet tai netiesa. Žiedadulkės bitės renka, ieškodamos maisto, taip žiedadulkės patenka į avilį, patenka į korį ir į medų atitinkamai. Todėl tai yra visiškai natūrali sudėdamoji dalis ir jinai nėra pridėtinė. Medus yra 100 procentų natūralus produktas, ir tarptautinis maisto produktų kodeksas bei atitinkama mūsų direktyva tai konstatuoja. Jeigu mes pavadinsime žiedadulkės pridėtinę sudedamąją dalimi, tai prieštaraus maisto produktų kodeksui. Ir tai, pras, tai mes sukelsime e, atitinkamą procedūrą pasaulio prekybos organizacijoje ir turėsime pusę medaus paskelbti nevartotinu. No kaip minėjo ponia Gabriel, gali būti žymimas e, GM žiedadulkės, jeigu jų yra tam tikras kiekis meduje, tačiau matematiškai skaičiuojant, užtektų labai mažos žiedadulkių dalies, kad būtų reikalinga toks žymėjimas, jeigu tai būtų laikoma pridėtinė sudamąją dalimi. Kadangi mes dabar neturime procedūros, kaip nustatyti tas žiedadulkės, tai ir E, bitininkams būtų labai sunku įrodyti, kad medus, kurį jie gamina, turi arba neturi tokių žiedadulkių. Tokiu būdu teisingumo teismo sprendimas tampa praktiškai, praktiškai nepritaikomas, o mums reikėtų vis dėlto labiau žiūrėti praktikos, o ne teorijos. Turėtume padėti gamintojams. Be to mes esame priklausomi nuo importo. Maždaug 40 procentų medaus, kurį mes vartojame, yra įvežama į ES iš trečiųjų valstybių. Taigi ir vidutinės e, įmonės, kurios pilsto medų, susidurtų su didelėmis problemomis. Negalėtų pateikti medaus į rinką mm, ir daug e, žmonių tikriausiai atsisakytų medaus kaip sveiko produkto, pakeistų jį cukrumi ar kitais produktais, O tai būtų irgi neteisinga, kadangi medus yra labai vertinga saldinimo priemonė, jis turi papildomų savybių, kurios padeda gerinti mūsų sveikatą. Bet to koegzistencijos diskusiją reikėtų perkelti į kažkokius tai kitus rėmus, čia tikrai joje ne vieta, mes kalbam tik apie produktą ir nekalbam apie genetiškai modifikuotus organizmus ir ta diskusija čia yra iš tikrųjų ne vietoje. Ačiū. Bene, grazie Britta. Adesso Martin Osling e poi darò la... Dėkojame Britai, dabar Martinas Hoislingas, o paskui komisija. Ačiū. Nesistebiu, kad ponė Raimars ir Agnius sutarė dėl vieno dalyko. Na, jie iš esmės nei vienas, nei kitas nepataiko į diskusijos esmę, o esmė yra tokia. Komisija pateikė pasiūlymą, kuris yra gudrus ir pasakė, esą tai nėra labai maloni diskusija. Ir kadangi mes nenorim tos diskusijos, tai mes jos išvengsime paprasčiausiai nustatydami naujus teisinius rėmus ir taip išsisuksime iš to nepatogaus e, genetiškai modifikuotų organizmų klausimo. Na, ponė Raimas čia patikė ir naujų aspektų šioje diskusijoje, bet iš esmės tai nieko nekeičia, komisijos pasiūlymas yra juokingas ir jis kenkia galiausiai patiems bitininkams. Žinoma, mes galim nes ženklinti tų žiedadulkių, genetiškai modifikuotų žiedadulkių ar genetiškai modifikuotų tų medaus, kaip ir pasakė kalbėtojas, ir galima būtų ženklinti, nustatant konkrečias ribas lygiai taip pat. Tačiau mes to bijomės, kadangi reik tai sukels diskusijas ir jeigu paaiškės, kad medų vis dėlto reikia ženklinti, tai tada diskusijos vis dėlto bet kuriuo atveju kilsto. Ir tam, kad tų diskusijų dabar išvengtume, stengiamės iš vis nu, panaikinti prievolę, ką nors žymėti ir tada diskusijos kaip ir nebus. Bitininkai pritarė teisingumo teismo sprendimui, nes Jie mano, kad medus turi teisę būti tikrai sveikas produktas ir neturėti genetiškai modifikuotų sudedamųjų dalių, vienokių ar kitokių. Na, o dabar galima sakyti, kad atsiranda galimybė medų užteršti, na, tokiu netiesioginiu būdu. Tokiu būdu mes problemą tikrai problemos tikrai neišspręsime, žinoma, nieko etiketėje nesimatys, tačiau problema liks ir toliau ir mes tiesiog užmerksime akis. Taigi noriu pasakyti, jeigu medus yra natūralus produktas, jisai turi būti be genetiškai modifikuotų žiedatulkių. Reikia nustatyti tada kažkokias tai ribas, kaip yra kažkokiose valstybėse narėse nustatyta, pavyzdžiui, Austrijoje yra gana nustatytas tam tikras atstumas tarp laukų, kuriuose maitinasi bitės ir laukų, kuriuose auginami genetiškai modifikuoti organizmai. Gal poniai Ramės tai ir nepatiktų, tačiau reikėtų būti nuosekliems. Taigi, jeigu mes norime maisto be genetiškai modifikuotų organizmų, tai reikia nustatyti konkrečias ribas, pakeisti egzistuojančius teisės aktus. Taigi noriu pasakyti, kad mums šis pranešimas savo turiniu nepatinka ir mes jam nepritarėme. Dėkoju, kolegos. Dabar komisija, Erik Potter. Dėkoju, panė pirmininkė. Ta genetiškai modifikuotų kultūrų istorija yra ta, dėl kurios nuolat diskutuojama jūsų komitete, Envi komitete ir kitur. Tai yra tas klausimas, prie kurio daugelį metų e, yra sustojama. E, noriu padėkoti poniai Gabriel ir pasakyti, kad jau iš tikrųjų nedabar yra metas diskutuoti apie kultūrų sambuvį. Turime atsižvelgti į komisijos norą e, išaiškinti teisės aktus, nes komisija mano, kad e, žiedatulkės nėra sudeda, yra sudedamoji dalis, natūrali sudedamoji dalis, o ne pridėtinė sudedamoji dalis. Kaip sakė ponė Gabriel, jų kubitininkas savanoriškai neprideda žiedatulkių į medų, nebent sukčiautų. Jeigu nori į e, rapsų medų pridėti levandų žodadulkių, jis gali tą padaryti, bet tai yra sukčiavimo atvejis ir tai iš tikrųjų ne tai yra mūsų diskusijų klausimas. Manome, kad e, bendro klausimo nagrinimo e, problema to būdu yra išspręsta. Bablok bylos klausimas yra išspręstas ir jeigu Mes kalbam apie medų, kuris yra pagamintas ES arba atvežtas iš trečių šalių, kur yra neleistinų genetiškai modifikuotų žiedadulkių, tai tuomet tas medus negalės būti pardavinėjimas. Jis tiesiog negalės kirsti ES sienos, bus gražintas į savo kilmės šalį. Jeigu atsitiktų taip, kad ten būtų neleistinų žiedadulkių. kai dėl likusios pranešimo dalies. Galime tik pasidžiaugti ir tiesiog dėkojame poniai Gabriel, kuri ėmėsi darbo tokioje nelengvoje srityje, kur lengvai pratrūksta aistros. Mes visiškai pritarėme jos parengtam pranešimui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Grazie, Dėkoju komisijos atstovui, o dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Dar kartą prašom. Pone Gabriel, ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti, padėkoti kolegoms, kurie e, kalbėjo diskusijoje. Ačiū Europos komisijos atstovui, nes Europos komisija nuo pat pradžių šio klausimo nagrinėjimų labai atviram dialoge dalyvavo. Ir bendradarbiavimas buvo tikrai labai konstruktyvus, nebuvo leidžiama, kad protą užgoštų emocijos, o tai buvo labai naudingas dalykas bitininkams pirmiausia. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie irgi siūlė, kad nereikia painioti skirtingų diskusijų. Norėčiau kreiptis į ponaus rink, tikiuosi, kad jis pakeis nuomonę, kaip paskaitys iš esmės parengtą pranešimą. Tačiau, kai kalbame apie taisyklės, kiek turi būti nutolinusios vienos tokių genetiškai modifikuotos ir nemodifikuotos kultūros. Norėčiau pasakyti, kad tos diskusijos nėra tiesiogiai susijusios su komisijos siūlymu ir medaus direktyva. Tai greičiau yra rezultatas to, kad daugelis šalių neteisingai gyvendino direktyvą dėl genetiškai modifikuotų laukų registravimo. Tai yra ta diskusija, kuri nepatenka į dabartinės direktyvos apriepti. Tačiau aš ir toliau liksiu atvira visiems kolegų pasiūlymams, pamastymams, išvalgoms. Kolegos, kurie pateiks pakeitimus, irgi padės suformuoti Europos parlamento nuomonę. O jos tikslas bus vienas - ne kurstyti tuščių diskusijų, kur lengva pradėti manipuliuoti vieniems kitais. Tiesiog svarbiausia yra ginti bitininkų interesus, kurie laukia nuoseklių, aiškių signalų savo būsimam darbui. Dėkui. Bene, grazie. Grazie, l'onorevole Gabriel. Dėkoju, pane Gabriel. Periname prie šeštojo mūsų darbo atvarkės klausimo. Matau, kad Seržijos Silvestris yra čia ir dabar pakalbėsime apie augalų dauginamosios medžiagos auginimą ir tiekimą rinkai prašyčiau palaukti. Taigi, diskusija apie augalų dauginamasias medžiagas. Norėčiau kai ką paaiškinti. Sergio Silvestris yra pranešėjas. E, šis dokumentas priklauso platesniam dokumentų paketui dėl augalų sveikatos ir dauginimuose. Augalų dauginamosios medžiagos yra esminis indėlis į žemės ūkio, um, sodininkystės ir maisto ir pašaro auginimo uh, uh, sveikatos uh, sveikatinimo geres, ir geresnės kokybės užtikrinimo. Ir šiame sektorėje dirba apie 50, 50 tūkstančių žmonių. Ir dabar, dabartiniai teisės aktai yra paremti dviem ramšiais. Uh, veislių, medžiagos, e, medžiagos veislių registravimas ir taip pat e, sertifikavimas. Ir tai yra įtvirtinta dabartinėse direktyvose. Mes turime pasiūlymo projektą, ponas Silvester pakalbės apie savo pranešimą. Šiame pasiūlyme yra įtvirtinta ir atnaujinta įtvirtinti ir e, atnaujinti teisės aktai, kuriais yra siūloma pakeisti dabartinės direktyvas. Ir tai išsklaidys esamus netikrumus ir panaikins esamas spragas teisės aktuose. Serdžio žodis jums ir paskui vyks diskusija. anche per questa eh, introduzione che riassume Dėkoju už įvadinius žodžius. Labai gerai atvaizdavote visą diskusijos kontekstą ir pasakėte, į ką reikėtų atsižvelgti, svarstant šį pranešimą. Aš esu pranešėjas augalų dauginamosios medžiagos klausimų ir norėčiau, žinoma, pakalbėti apie labai daug šio reglamento aspektų. Tai yra techninė, techniška tema, bet ir tie techniniai klausimai yra labai labai reikšmingi. Pirmininkas minėjo, kad šie gaminiai, dauginamoji medžiaga, yra kiekvieno, kiekvienos šalies žemės ūkio pagrindas. Tai garantuoja mūsų žemės ūkio egzistenciją, tai garantuoja 7 tūkstančiams ir 50 įmonių ir 50 tūkstančių darbuotojų egzistenciją. Bet žinoma, palengvina ir daugybė kitų žmonių darbą ir gyvenimą. Dabar mes susidurime su 12 skirtingų direktyvų šioje srityje, dėl to įmonėms kyla labai daug sunkumų, mes norime sutelkti visas direktyvas į vieną, visus, visus teisės aktus į vieną reglamentą, tai yra supaprastinti visą sistemą ir sujungti visus teisės aktus, kuri iš, kurie iš dalies yra jau labai pasenę, yra iš septinto dešimtmečio ir tikrai jie neatsižvelgia į, nei į rinkos, nei į technologinius pasikeitimus pastarųjų metų. Mes kas kart vis sukur, sukurdavome naujus papildomus taisomosius tekstus, o dabar bandysime pat, sutelkti viską į vieną reglamentą. Taigi dabar pradėsiu nuo šio reglamento tikslų, tikiuosi visi galėsite tam pritarti. Visų pirma, mūsų tikslas yra supaprastinti teisės bazę. Tai palengvintų įmonėms darbą, tai padėtų geriau, lengviau, palengvintų vidutinėms ir smulkiams įmonėms egzistavimo sąlygas. Tai yra reglamentas, kuris nesvarsto genetiškai modifikuotų organizmų klausimo. Jeigu kas nors turi kokį mažutį darželį ar nori keistis sėklomis iš savo darželių, tai žinoma, tokių žmonių šitas dokumentas taip pat nepalies. Čia nekalbam apie neprofesionaliai rinkoje egzistuojančius veikėjus ar žaidėjus. Taigi tai tas, kas dirba neprofesionaliai, tik tai savo malonumui. Tam šie teisės aktai, šis teisės aktas negalios. Lygiai taip pat jis negalios ir genetiškai modifikuotiems organizmams bei prekybai jais. Ekspertai pateikė analizę, daugybė pastabų pasiekiamus iš rinkos dalyvių ir visa tai yra sujungta į pas, komisijos pasiūlymą, 2007, 2008 ir 2009 metais komisija dar atliko tyrimus šioje srityje, organizavo įvairius renginius, konferencijas, pokalbius su sektoriaus atstovais, buvo aptariama kokia dauginamoji medžiaga tiksliau buvo aptariama šitie klausimai visi su dauginamąją medžiagą prekiaujančiais asmenimis ir panašiai. Dokumentas remiasi dviem ramščiais. Tai yra registracija, rūšių registracija, veislių registracija ir aprašymus, aprašų sertifikavimas. Tai išliks tai yra perimta iš ankstesnių dokumentų ir tai išliks. Sertifikavimas susijęs su tam tikrais atnaujinimais. Jeigu įmonė pati atlieka sertifikavimą, tai ji turi turėti instrumentų tam ir turėtų sertifikuoti veislės dar prieš pateikdama juos rinkai. Kitaip sakant, nereikia kažkokios oficialios institucijos, žinoma, kontrolę institucijos kažkokios vykdys, tačiau šiaip kreiptis į instituciją, turint tam reikalingus instrumentus, nereikia. Šiuo atžvilgiu šis tekstas yra tikrai didelis supaprastinimas rinkos dalyviams. Tas supaprastinimas atsiranda ne tik dėl to, kad iš 12 dokumentų liks tik vienas, bet ir dėl to, kad iš tikrųjų supaprastinamos sertifikavimo procedūros. Sertifikavimui ir registravimui aš dar pateikiau keletą pakeitimų komisijos pasiūlymui. Kita naujovė susijusi su skirstimu tarp agronominės vertės ir tvaraus naudojimo. Tai yra naujas kriterijus, kuris yra iš tikrųjų didelis žingsnis pirmin lyginant su ankstesniais dokumentais. 80, 58 e, ir 59 straipsniai dar turėtų, panagri, turėtų būti panagrinėti atidžiau ir ten galima teikti pakeitimų. Taip, dabar dar kokių yra naujovių. Heterogeniško medžiaga, 14 straipsnis bei 37 straipsnis. Čia kalbame apie du ramščius, kurių ankstesnėje direktyvoje nebuvo. Yra numatytos išimtys tam tikriems rinkos sektoriams ir man tai atrodo labai reikšmingas dalykas juk kyla smulkių vidutinių įmonių klausimas, tokios įmonės padeda išlikti biologiniai įvairoviai ir jos prekiauja tik labai nedėliais kiekiais medžiagos. Na, galiu pasakyti, kad pagrindiniai tie probleminiai straipsniai ir yra tie, kuriuos aš ką tik paminėjau. Todėl ir mums reikėtų ypač daug pagalvoti apie būtent šios mano minėtus straipsnius. Mūsų komitetas turėtų juos padiskutuoti. Na, komisijos kai kurie paaiškinimai man taip pat nėra visiškai aiškus, kadangi yra dalis teisės aktų arba procedūrų, kurios dar likščiau nebuvo naudojamos. Tai yra tie deleguotieji teisės aktai. Yra numatyta labai daug deleguotųjų teisės aktų tiems aspektams, kurie jau yra numatyti pagrindinėme dokumente. Ir dabartinė teisinė bazė yra gana kontroversiška, prieštaringa. Žinoma, komisija taip pat mėgina sumažinti biurokratinę sektoriaus naštą, bet taikymas nėra visiškai, kol kas nėra visiškai spręsta problema. Sakykime, yra reikalaujama, kad medžiaga būtų ženklinta ir kad ženklinimas vyktų uh, būtent toje vietoje, kur ta medžiaga yra gaminama, nors pardavinėti ją galima visur. Aš žinoma suprantu, kad kilmės ženklinimas yra labai svarbus, vartotojingas. Ir aš tikrai, rengdamas kitus pranešimus, taip pat šios nuostatos laikiausi, tačiau kalbant apie E, dauginamąją medžiagą, apie sėklas, tai yra labai sudėtingas dalykas. Yra tokių senų rūšių ir veislių, kurios e, naudojamas tik labai mažose rinkose, labai mažose regionuose. Tai yra augalai, kurie kitose regionuose Europos Sąjungoje visai nėra žinomi ir neauginami. Ir tą pirminę veislę nustatyti kartais būna labai sunku. Toliau galiu pagirti komisiją, kad ji vienodai žiūri į reikalavimus, kokybės reikalavimus ir importui iš trečiųjų šalių ir produktams e, gaminamiems viduje. Čia reikėtų pagalvoti, kaip mes galėtumėm palengvinti savo įmonėms eksportą, kad sumažėtų biurokratiją ir būtų kuo mažesnės su tuo susijusios išlaidos. Maždaug 60 procentų šios medžiagos importuojamos yra ES eksportuoja maždaug 60 procentų visos dauginamosios medžiagos. Taigi čia dar yra kas veikti. Dar apie 105 straipsnį, jau ketvirtoje dalį. Dauginamoji medžiaga, miškininkystės dauginamoji medžiaga. Čia yra daug pastabų, dabartinės taisyklės, mano, mano supratimu, likščiolinės taisyklės gana tiksliai buvo perimtos į naująjį reglamentą. Uh, ir miškininkystės sektorius šiaip buvo gana patenkintas ankstesnėmis taisyklėmis, todėl jos buvo perimtos gana tiksliai iš senojo, senųjų tekstų į naująjį. Ir čia kažko labai daugiau keisti turbūt ir nereikėtų. Kitas dalykas - procedūriniai klausimai. Envi komitetas turi bendrą kompetenciją su mumis kai kuriais šio reglamento klausimais. Pavyzdžiui, heterogeniška medžiaga, ženklinimo, standartinės medžiagos ženklinimas, e, veislių, veislių palaikymas, ypatingi ženklinimo nuostatai genetiškas, gen, genetinė duomenų bazė ir kiti klausimai yra numatyti svarstyti laikantis bendros kompetencijos su ENVI principu. Tiek norėčiau pasakyti pristatydamas, džiaugiuosi, džiaugsiuosi išgirstamas jūsų pasiūlymus, jūsų pastabas, nes tai turi būti mūsų bendras darbas ir mes norime, kad šis dokumentas būtų tikrai kuo geresnis ir kad galėtumėm jam visi pritarti. Uh, Pradžioje jau minėjau, kad tema nepaprastai reikšminga, nes čia kalbam apie pačią žemės ūkio produkcijos pradžią. Tai yra kiekvieno, kiekvieno šalies žemės ūkio pagrindas. Todėl patikimos ir sveikos dauginamosios medžiagos platinimas, pardavinėjimas yra ypatingai reikšmingas mūsų žemės ūkiui. Taip mes galime ir užtikrinti savo konkurencingumą, ir žemės ūkio gamybos tvarumą. Mums reikia sveikos, sertifikuotos dauginamosios medžiagos. Tam, kad paskui nereikėtų imtis papildomų tvarumą išlaikančių priemonių. Kaip minėjau, mums reikia sutelkti jėgas, dirbti kartu ir nepamiršti, kad laiko turime labai nedaug. Jeigu nespėsime visko greitai aptarti, greitai paruošti naujo reglamento, kils pavojus, kad ir apsvarstyti galutinai šio dokumento šios kadencijos metu taip pat nespėsime. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmojo svarstymo procedūra galėtų nepasiteisinti ir na, tai nebūtų pageidautinas rezultatas. Aš tikiuosi, kad jūs pateiksite pastabas ir mes kuo greičiau galėsime pateikti pranešimą šiuo klausimu. Ačiū. Matau norinčių pasisakyti. Turiu visą sąrašą. Pasistengkite kalbėti trumpai. Mes turėtume baigti diskusiją šio klausimu iki balsavimo laiko. Balsuosime dėl bažaupo reformos. Ervan Dorfman che ha detto Sergio Silvestris. Ehm, questo... Dėkui, ponė pirmininkė, sutinku su ponu, su ponu Silvestris. Tai yra tas klausimas, kuris sulaukė daug kritikos, dar iki komisijai pateikiant siūlymą Sergio. Kalbėjau apie sėklų sertifikavimą, apie senų augalų e, siektų sertifikavimą. Tai yra tie augalai, kurie grinai lokalaus vietinio paplitimo. Mano supratimu vyko visiškai absurdiška diskusija. Suprantu, kad egzistuoja ypatingų atvejų, kuriems reikia atskiro sprendimo. Įsivaizduokime, kad kas nors norėtų pasisodinti kažkokių vietinių augalų naudojantas vietinio augalo sėklas. Tai turėtų juk būti įmanoma. Tačiau taip pat reikia suprasti ir kylančią riziką. Tos sėklos gali būti nesveikos, jos gali kelti vairių problemų. Tačiau žmonės juk tai žino, tad nebūtina numatyti daugybė naujų papildomų taisyklių. Ar kalbėtume apie daigus ar apie sėklas, sertifikavimas yra būtinas ir čia nereikėtų imtis kažkokių politinių diskusijų dėl sertifikavimo. Nes sertifikavimas yra laikomas tuo dalyku, kuris yra naudingas tik stambiems augintojams. Aš esu iš to regiono, kur kasmet užauginama daugybė e, vaismedžių sodinukų. Žmonės perkantis tuos sodinukus turi būti tikri, kad jie perka tam tikrą rūšį, tokios rūšies vedinį ir panašiai. Tad sertifikavimas yra tikrai dalykas rimtas. Čia sertifikavimas nėra kažkoks dalykas, kuris teikia privalumų stambioms įmonėms. Ne. Tiesiog tai yra naudinga visiems ūkininkams, nes jie gali geriau apginti savo produkciją. Įsivaizduokite, kad aš perku kokį nors augalą, o man parduoda ką kitą, ne tai, ką aš prašiau. Tada, aišku, iškiltų problemų, tai būtų sertifikavimo problema. Tas sertifikavimas yra ir atsakomybės dalykas. Esu įsitikinęs, kad didžioji dauguma ūkininkų džiaugiasi sertifikavimu ir mano, kad tai padidina e, maisto gamybos grandinės saugumą. Nes tuo būdu galime būti labiau įsitikinę, kad medis, vynogė, vaismedis yra perkamas tam tikros rūšės. Nenutiks surprizų, kad, pavyzdžiui, praėjus penkiems metams paaiškės, kad įsigijom ne tą medį. E, tai reikštų, kad jeigu sodinom vienogyną, tai praradom penkis metus ir didžiulės investicijas. Ir nereikia manyti, kad tai galėtų būti tik pavieniai, nu, retai nutinkantis atvejai. Jų galėtų pasakyti ir dažniau. Tiesiog būtina, kad e, atidumas išliktų, budrumas, kad išliktų ir kad e, sertifikavimas būtų taikomas visiems augalams, išskyrus grinai vietinės lokales rūšis. Čia galėtume turėti keletą labai paprastų taisyklių, tačiau šio sektoriaus ūkininko darbas neturėtų būti apipainintas daug daugiau biurokratinių taisyklių. Ačiū. Žodis ponui Oslink. O paskui kolega Kalendak. Ja, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ponius ir ponai, mėly kolegos, gal ir geri buvo ketinimai suderinti ES mastų taisyklės, tačiau taip kaip čia yra siūloma tą padaryti, tai nėra mūsų svajonė. Pastaraisiais metais patyrėm ne vieną kartą, kad mažos įmonės prekiančios danginamąją medžiagą pasitraukė iš rinkos ir to būdu sumažėjo įvairovė ir dabar iš esmės visą rinką dominuoja penki dideli uh, dideli koncernai, visų pirma, chemijos koncernai. Ir iš esmės, man atrodo, reikėtų kaip tik elgtis priešingai, negu kad mes dabar elgiamės priimdami šį reglamentą. Mes kaip tik skatiname visko suvienodinimą, vietoj to, kad skatintume įvairovę, skatiname priešingai koncentraciją. Yra nišinė rinka, bet mes negalime to apibriežti negalime apsiriboti tik tai apibrėždami, kas tai yra ta maža įmonė, bet ir nu, nustatydami tam tikras ribas. Mažoms įmonėms tai nėra priimtinos ribos ir vidutinėms įmonėms taip pat to nereikia rašyti į reglamentą. Jeigu jau nustatom tokias ribas, kiek darbuotojų gali turėti ta įmonė, tai reikia numatyti daug didesnius skaičius. Reikia įsivaizduoti, kas tai yra, kas ko mes siekiame. Jeigu registravimo ir sertifikavimo nereikėtų, tai tada, žinoma, mažesniems, smulkesniems įmonėms būtų daug lengviau rasti prieigą prie ES rinkos. Tačiau man atrodo, kad mes dabar pasieksime kaip tik priešingo dalyko. Pasieksime to, kad suvienodinę visus kriterijus ir padarė juos labai aukštais, neleisime toms įmonėms, kurios nesiorientuoja į eksportą, kurios gamina ekologiškas ar augina retas rušis. Visoms toms įmonėms užkirsime kelią tapti rimtais rinkos dalyviais. Na, reikia pasižiūrėti, ką pasiūlė komisija pirmuoju savo pasiūlymu. Tai buvo eksporto skatinimo priemonė. Visų pirma, eksporto skatinimo priemonė, o eksportų užsijima tikrai ne smulkus vidutinis verslas. Tai pažiūrėkime, kas gamina Europos rinkai. Būtent tiems mums reikia. Tiems gamintojams reikia palengvinti gyvenimą, o ne apkrauti juos dar papildomą biurokratinę naštą. reikalavimai ekologiškai auginamam dauginamai medžiagai, regioniniai, vietos veislėms ir panašiai, kaip tik nereikėtų šių reikalavimų suvienodinti su tais reikalavimais, kurie keliami tarptautinė priekyba užsimančioms įmonėms. Jeigu mes elgsimės toliau, taip kaip lygi šiol, tai prarasime dar daugiau smulkių rinkos dalyvių. Ir tikrai neišlaikysime rūšių įvairovės. Kaip tik, juk mums reikia ne kažkokių muziejinių rūšių, kurias išlaikom tik tai mėgintuvėliuose, mums reikia gyvybingos rinkos, kurioje egzistuotų tos senos veislės juk siekiame žemės ūkija ir visose kitose sritise, kuo didesnės įvairovės, biologinės įvairovės. Negalima rimtai sakyti, kad mes skatiname biologinę įvairovę, tik neskatiname jos žemės ūkija, o visur kitur taip. Tai neteisinga. Taigi šis dokumentas turėtų būti atitinkamas. Ačiū. Agnių. Ja, tu esi. Pone Katernek. Norėčiau padėkoti kolegai Silvestris ir pirmininkui už įvadą į šią temą. Komisija pateikė reglamento pasiūlymą, taip vadinamą ES sėklų reglamentą. Ir iš kolegų iš Vokietijos ir Austrijos žinau, kad šis Dokumentas buvo svarstomas dar prieš oficialiai jį paskelbent ir buvo, jisai sukėlė labai daug nerimo tarp rinkos dalyvių. Taigi norėčiau padėkoti komisijai, kad ji atsižvelg, atsižvelgė į tuos išsakytus rūpešius ir abejonės ir kai ką pataisė naujoje dokumento versijoje. Tačiau, kaip minėjo mano kolega, daug sričių yra dar problematiškų, ypač problematiškos jos tampa toms e, įmonėms, kurios prekiauja senomis veislėmis ir daugiausia prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo. 12 dokumentų pavertimas vienu, žinoma, turėtų padėti ūkininkams tapti nepriklausomėsniems nuo e, prekiautojų dauginamąją medžiagą ir sieklomis. E, Taip, tokie ketinimai yra geri, tačiau ar tikrai konkrečiais straipsniais paremti tie geri ketinimai yra klausimas. Aš manau, kad šis dokumentas kaip tik, tik tai padidins biurokratiją. Ketinimai yra geri, yra siekiama skatinti biologinę įvairovę ir mes matom, kad lygi šiol tos mėgėjiškos veislės ir mėgėjiška veikla apskritai buvo reglamentuojama atskirai ir aš tikiuosi, kad tai išliks, ta tendencija išliks ir naujajame reglamente. Tačiau taip dabar atrodo, kad šis reglamentas daugiausiai remiasi pram, pram, pramonininkų didelių įmonių interesais, o biurokratinė našta smulkiesiems dėl šio reglamento tik padidės biologinė įvairovė lieka tik niša, kaip čia sakoma, nišiniai rinkai priskiriama ir neatsižvelgama į ūkininkus, smulkų vidutinį verslą. Komisija norėtų daugą atlikti deleguotų teisės aktų pagalba, tai yra neatsižvelgiant į plačiosios visuomenės nuomonę. Be to, neaišku, kodėl privatus asmenys nėra visiškai išimami iš šio reglamento. Man atrodo, kad tai neturėtų niekaip liesti privačių asmenų veiklos. Na, norėčiau dar paminėti penkis dalykus. Reglamentas turėtų užtikrinti vartotojams pasirinkimo laisvę. Jie turi galėti patys apsispręsti, ar jie nori pirkti pramoninės, industrinės veislės ar vietinės veislės. Naujojis, naujasis reglamentas turi neleisti dar labiau koncentruoti šios rinkos. Mes žinome, kad dabar trys koncernai dominuoja 50 procentų rinkos arba septyni koncernai užima vos ne 80 procentų rinkos. Uh, tai tokia koncentracija nėra geras, geras dalykas ir nereikėtų to papildomai skatinti. Reglamentas turi garantuoti ir maisto saugumą, taigi jis turi užtikrinti, kad galėtų egzistuoti ir ekologinis bei sveikas bei tvarus ūkininkavimas tiek ES, tiek ir trečiosiuose besivystančiose šalyse ir man, kaip pranešėjai šiuo klausimu, ypač svarbu, kad būtų išlaikytas ir biologinės įvairovės principas. Senosios rūšys, genetiniai resursai turi būti skatinami naujojų reglamentų. Jis turi garantuoti, kad piliečių iniciatyvos biologinės įvairovės srityje taip pat galėtų tapti šios visos sistemos dalimi, kad jas būtų atsižvelgiama. Atitinkamai aš ketinu pateikti labai daug pakeitimų šiais klausimais ir noriu pasakyti, kad mes dabar netrukus sulauksime Europos parlamentų rinkimų, o Europos piliečiai teisėtai iš mūsų laukia, kad mes atsižvelgsime į jų poreikius, į jų rūpeščius. Todėl manau, kad šią temą jau vykusios diskusijos aiškiai rodo, kad piliečių, piliečiams rūpi ir biologinė įvairovė, ir senų veislių išsaugojimas ir mes negalime sau leisti apsunginti šitų dalykų dar ir papildomai užkraudami biurokratinę naštą. Ačiū. E ačiū. Ponas Agnių ir po to ponas Volius. Pirmininkė, labai ačiū. Šita tema dėl augalų daugiamosios medžiagos auginimo ir pardavimo e, Jungtinėje karalystėje sukėlė labai daug diskusijų, apie tai rašė laikrašiai. Žmonės labai jaudinosi dėl to, kad jų kartų, karta, kartų dar, darbas taps taiga nelegalus, dėl to, kad kai kurie jų augalai yra neregistruoti. Uh, E, tad man labai malonu pamatyti e, tokį sakinį. Be to augalų dauginamosi medžiaga, natūra, kuria keičiasi natūra du asmenys, kiti, e, o, fiziniai asmenys, o ne operatoriai nepatenka iš to e, reglamento taikymo sritį. Ir nemačiau, kad komisija būtų išbraukus šitą sakinį. Man nerima kelia tai, kad komisija įtraukė šitą sakinį siekdama e, šitą e, metų pažangą su, siaurinti. Taigi, iš tikrųjų, nes karalystės augintojai turi dėl ko jaudintis, todėl aš paprašyčiau komisijos patikinti mane, kad tas sakinys bus įtrauktas. Mes uh, E, žinome, kad 12 e, bus, direktyvų bus pakeista viena didelė direktyva ir e, mums buvo pasakyta, kad tai viską supaprastins. Tai turbūt BŽUP reformos rezultatas praėjo 3 metai, tai aišku, reikėjo tikėti supaprastinimo. Tuo ir baigsiu. Ačiū. Va bene, Ulrich, prego, a te la parola, poi Luis Capulas. Pirmininkė. Pone Rodus. Pirmininkė, Noriu padėkoti pranešėjui ir pirmininkui ir labai džiaugiuosi, kad pranešėjas labai daug diskutavo su susijusiais šios sektoriaus asmenimis. Bet man vis tiek dar kyla keletas klausimų, todėl norėčiau užduoti juos pranešėjui. Galbūt jis galėtų į juos atsakyti raštu savo pranešime. Ar tikrai teisinga yra tai, kad šio teisės akto taikymos rytis galios tik tai komerciniams augintojams ir tik tai nuo tam tikros nustatytos kiekio ribos. Aš skaičiau, tai yra tekste, bet man atrodo nėra pakankamai aiškiai pasakyta, dėl to kyla labai daug nerimo. Kitas dalykas – apsikeitimas sėklomis dauginamąją medžiagą tarp sodininkų ir ūkininkų. Man buvo pasakyta, kad ir toliau tai turėtų būti tokia laisva, nereglamentuojama veikla, bet kokio dydžio ūkiams tai bus taikoma? Ar tai yra kur nors nustatyta, kokio dydžio sodini, sod, sodams ar sodininkystės įmonėms tai, tai būtų taikoma? Manau, kad tą irgi reikia aiškiai parašyti, kad kiekvienas žinotų, ką palies šis dokumentas. Kitas dalykas - tradicinės veislės. Ar reikia to sertifikavimo ar patekimo į rinką leidimo, ar jis bus laisvanoriškas ar ne? Čia aš keliu ir rūšių, veislių saugojimo bei patentų klausimą. Mano regione nuolatos klausima ir reikalaujama nustatyti bandymų procedūrą. Kaip tai atrodys ateityje? Manau, kad reglamente tai turėtų labai aiškiai atsispindėti. Paskutinis klausimas susijęs su skaidrumu. Kaip visa ta veikla bus organizuojama ateityje, kas dėl nuosavybės teisių, technologijų, auginant hybridinės veislės, genetinės technologijas, selekciją ir panašiai. Kaip visa tai atsispindės ir kaip aiškiai tai bus suformuluota, kad kiekvienas selekcininkas, ūkininkas ar sodininkas žinotų, kokios prievolės jam iš to kylo. Dėkojame Ulrikė, dabar Brita Reimers. Taip, aš norėčiau atsakyti ponui Agniui klausimą. Ar tikrai supaprastiname, jeigu viską sumetame į vieną ir sumaišome? Man tikrai kartais kyla abejonių. Su ta žemės ūkio reforma ji viską tik tai dar labiau sukomplikavo. Man taip pat krito į akį, kiek daug čia tų deleguotųjų teisės aktų. Man dėl to tikrai kyla nemažai mm, tokio nerimo. Komisija yra puikus administracinis aparatas, tačiau teisės aktus leidžia parlamentas. Ir negali būti, kad vietoj teisės aktų mes dabar turėsime vien tik tai įgyvendinimo ir deleguotusius aktus, kuriuos išleis komisija. Taigi reikia labai atidžiai žiūrėti, kur būtinai administravimui reikalinga leisti tuos įgyvendinimo aktus, o kur tai yra vis dėlto įstatymų leidėjų kompetencija, tai yra parlamento ir tarybos kompetencija. Kitas dalykas, kalbam apie karantiną, apie kenkėjus ir kiekvieną kartą, kai apie tai išnekam, kyla problemų. Gamintojas, jeigu randa kokį nors kenkėją savo įmonėje, nedrįsta apie tai pasakyti, kadangi pirmiausia, kaip pirmas pranešęs apie kenkėją, jis tas ūkininkas ar ta įmonė pati ir neša visą atsakomybę. Man atrodo, kad pirmasis pranešęs apie kenkėją kaip tik turėtų būti apdovanotas, ar jam turėtų būti kompensuojama už tai, kad jisai pranešė ir kad visas procesas nebuvo nuslėptas ir užsitėsi. Taigi karantino ir kovos su kenkėjus rytyje man šito trūksta. Gerai, kad komisija nori modernių technikų, nori hologramų, visokiausių ženklinimo metodų, bet Ar tikrai tai prives prie mažesnio biurokratizmo, mažiau papierizmo? Dabar žinom, kad e, visoje prekybos grandinėje kiekvienas produktas dabar jau turi turėti savo dokumentų knygelę. Taigi, jeigu tai pavyktų supaprastinti, būtų gerai. Kitas dalykas, mes turime labai atsargiai e, ve, ž, kalbėti apie žymėjimą, apie sėklų žymėjimą, selekcinių sėklų žymėjimą. Mes kartais kalbam apie selekcinės sėklas, kartais jos yra atrenkamos selekciniais tikslais. Tai yra tam tikra rušis, į kurią kol kas dar nepakankamai atsižvelgiama šiame reglamente kad ne, nepritaikytume šiai sričiai, šioms sėkloms taisyklių, kurios yra nepritaikomos. Sakykime, yra kartais e, Tok, pasitaiko tokiu atveju, kad kažkokios sėklos yra pasodinamos šiaurės, šiaurės Vokietijoje, jau surimtos jos yra kur nors Austrijoje, nes ten yra tam palankios sąlygos ir panašiai. Bet e, toks ženklinimas turėtų, turėtų tikrai atsispindėti. Na, tai pateiksime pakankamai pakeitimų, kad tas pranešimas būtų ko geresnis. Ačiū. Skapula Santos. Labai ačiū. Ir dabar Magda Karen. Queria começar por felicitar o colega Silvério. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pona Silvesters pateikus šitą teisės aktą, šitą e, pranešimą. Manau, kad tai labai aktualus klausimas. Mes gavome labai daug laiškų šią temą. Mes žinome, kad šiam sektoriui tai labai svarbu. Apskritai visuomeniai tai labai svarbu, tad mes turime tinkamai reaguoti. Mes e, žinome, kad svarbu užtikrinti ir registraciją, ir sertifikavimą. Visi susiję su šita veikla e, mes galime susidurti su įvairiomis pasiekmėmis, kaip pavyzdžiui galime nusipirkti užkrestų augalų ar rūšių arba tokių rūšių, kurios netitinka aprašymo. Apra E, žmonės nusivilia, nes jie nusiperka visai ne tą, ko tikėjosi. Tad sutinkame su tuo, kad turime supaprastinti teisės aktus, kurie daugelį metų buvo išmėtyti per e, daugybę teisės aktų. Turime užtikrinti, kad perkame saugius ir sveikus augalus ir kad e, jų etiketės būtų tinkamos. Mes taip pat turime išvengti didelės biurokratijos ir per didelės biurokratinės naštos, ypač smulkiems gamintojams. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš džiaugiuosi dirbdamas kartu su, šeši, su pranešėju ir ieškosime kartu paties geriausio sprendimo. Mes tenksime su, suderinti įvairias pozicijas ir rasti geriausią sprendimą. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai yra probleminis klausimas, apie kurį daug rašyta, daug kalbėta, kartais tos reakcijos pernelyg gal perdėtos buvo. Uh, Tiesiog norėčiau iš komisijos atstovų išgirsti, kur, nes komisija teikia šį siūlymą, norėčiau sužinoti, ar apie, kalbant apie trečią straipsnį siūlymą, kur kalbama apie produktų patekimą į rinką. Ar tekstai iš tikrųjų yra pasakyta taip, kaip yra? Laikymas sieklų pardavimo Europos Sąjungoje, siūlymas su tikslu parduoti, arba kalbama taip pat apie perdavimą nemokamai tų sėklų. Aš norėčiau paklausti, ar tas apibrėžimas apima ūkininkus, kurie tarpusavyje keičiasi sėklomis, kurias paėmė iš savo užaugintų derliaus. Ar sodininkams mėgėjams irgi bus taikomas čia numatytos priemonės. Tokio norėjau paaiškinimo iš Europos komisijos. Aš čia labai jautrus klausimas. Dėkoju. Grazie, Mark. George Lyon. Uh, thank you. George Lyon. Norėčiau pasveikinti kolegą e, pateikus pranešimą ir atsiprašau, kad įvadą praleidau. Porą žodžių. Aš tikrai labai e, džiaugiuosi komisijos ketinimu supaprastinti reglamentą. E, Tačiau turiu labai daug klaustukų ir apskritai man kilo klausimas, ar tai tikrai supaprastins procedūrą, nes reikės tiek daug dokumentų. Mums nerima kelia vienas dalykas e, kad matome, kiek atsirado daug detalių, matome, kiek atsirado deleguotų teisės aktų ir tikrai abejojame, ar komisijos pasiūlymas procedūrą supaprastins. Atrodo, bet kokiu atveju, kad ši pramonė šaka ganėtinai teigiamai atsakė šios pasiūlymus. Tačiau turime būti labai atsargus dėl vieno dalyko, kokią, kokį poveikį šie pasiūlymai turės sektoriui kaštų prasme. Mes turime išanalizuoti tas rytis, kur um, atsiras papildomi kaštai ir atsargus turime būti dėl to, kad šis reglamentas nepriverstų pramonės mokėti papildomai ir galiausiai visa tai taps labai brangu. Ir pati pramonė bus e, gerai reglamentuota, tačiau visa tai galiausiai pramonė turės e, padengti savo pačių lėšomis. Ačiū. Bene, grazie tutti i colleghi che sono intervenuti. Labai ačiū. Dėkoju visiems, kas pasisakė per šią diskusiją ir dabar suteiksime žodį komisijai Vladislav Mikol iš Sanko generalinio direktorato. No, merci, monsieur le président. Malheureusement, notre... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų generalinio direktoratūros ponas Miko negalėjo atvykti į posėdį, pabandysiu jį pakeisti jums leidus. Norėčiau atsakyti deputatams, kurie išreiškė savo nuomonę ir pateikė klausimus. Pradėsiu štai nuo ko. Tema iš tikrųjų labai sudėtinga, pakankamai techniška, jie apima labai daug augalų, pradedant grūdiniam kultūrom, vaismedžiais, e, grūdais skirtais miškams auginti, dekoratyviniams augalams ir taip toliau. Tai yra labai sudėtingas rytis, situacijų skirtingų taip pat čia yra daugybė. Mes norėjome viename tekste suburti tos visus augalus, tačiau žinome, kad tam tikrų specifiškumų egzistuoja. Norėjome suburti visas tas sėklas ir tą, kalbėti vienam teisiniam dokumente apie augalų dauginamąją medžiagą. Ir norėjome, kad viso, visai tai auginamąjai medžiagai, dauginamąjai medžiagai būtų taikomos tos pačios taisyklės. Uh, Pirmiausia, čia yra svarbu e, bio įvairovės išlaikymas. E, Sanko e, aplinkosaugos žemės ūkio generaliniai direktoratai pirmiausia turi minti būtinybę saugoti bio įvairovę ir ją plėtoti bei saugoti. Čia mes iš tikrųjų nenorime sumažinti sieklų ar, ar grūdų daigų egzistuojančių skaičiaus. Tikrai ne. Mes suprantame, kaip yra svarbu išsaugoti tas įvairias rūšis, net jei šiandien jos nebeauginamos, nes ateityje gali atsikti taip, kad bus atrastos tokios genetinės savybės, kurių neturi naujos sieklos ir kurių e, ir, ir dėl, dėl to gali tekti grįžti prie senų sieklų, prie seniau augintų augalų. Ir čia, aišku, galėčiau paminėti apie augalų atsparumą lygoms, atsparumą sausrai, šalčių ar kitoms nepalankioms klimato sąlygoms. Dažnai tos senos rūšys natūralios selekcijos būdu amžių bėgyje yra išsiugdžiusios tam tikras savybės, kurias privalu išsaugoti. Tad mūsų supratimu būtų iš tikrųjų blogas sprendimas mažinti augalų bioįvairovę. Atsakydamas į parlamentarų pastabas, norėčiau pasakyti štai ką. Pritarėme pono Silvestris padarytoms išvadoms, pritarėme tam, ką sakė kolegos Kopulos Santos ir Dorfman. Jie minėjo, jog būtina, kad augalams būtų taikoma sertifikavimo procedūra prieš pateikiant juos į, rinkus, į rinką kad tie, kas augalus perka, tai būtų ūkininkas mėgėjas ar miškininkas ar, ar, ar, ar kas nors kitas, kad jis žinotų, kad jo neapgavo. Ar jis nenukentėjo, pavyzdžiui, nuo nekokybiškai atliktų sertifikavimo. Tai yra susijęs su sąžiningo sandorių įvykimu tarp sandorių pusių. Iš tikrųjų, sandorio sertifikavimo klausimai sandorių metu yra labai svarbus. Mes esame numatę lankstumo tam tikrų galimybių ir supaprastinimo e, kai kuriais atvejais, kai kuriems subjektams tiksliau. Esame numatę kriterijus, kurių dėka būtų galima užkirsti kelią nesažiningiams sandėriams egzistuoja kriterijai nustatyti tradicinėms augalų rūšims. Prie tų prie ekologiškai užaugintų augalų problematikos dar grįšiu. Nu, čia galėčiau atsakyti ponui Tarabelai. E, mes kalbame šiame tekste apie sieklas, kurias išlaiko savo ūkija ūkininkas, kad jas pasėtų kitą met. Mes kalbame apie sieklas, kuriomis keičiasi ūkininkai, jeigu tai yra neprofesionalūs augintojai, jeigu jie keičiasi nemokamai tomis sieklomis, arba jeigu keičiamasi grūdais tarp augintojų mėgėjų, be abejo, mes nesame numatę, kad reikėtų sertifikuoti tokias sieklas. Ta galbūt reikėtų aiškiau išdėstyti tekste. Ne, ir čia aš kalbu apie nemokamą sieklų perleidimą. Jeigu sieklos yra parduodamos, jeigu vienas ūkininkas parduoda kitam, gaudamas pelno, tai tuomet su sieklos turi būti sertifikuotos. Tačiau jeigu duoda jų veltui, kaimynui ar draugams kažkokį nedidelį kiekį sėklų, tai tada nėra būtina, kad jos būtų sertifikuotos. Grįžkime prie ekologinio augalų auginimo. Čia naudojimuosi dviejopais grūdais. Jos galima pirkti, nes kai kurie ūkininkai, kurie užsisėja, pavyzdžiui, kviečių ar, ar miežių e, iki šimto hektarų tam, kad galėtų kepti duoną, gali pasilikti dar į sėklos, e, kuriomis keisi su smulkesniais ūkininkais ar mėgėjais. Egzistuoja skirtumas, net jeigu visais atvejais kalbame apie ekologinę žemdirbystę. Mes manome, kad šiuo atveju sertifikavimas yra būtinas. Net jeigu ir galima rasti lankstumo elementų, kalbant apie tam tikras specifines rūšis ar susijusią įrangą. Išimčių numatėme, kadangi žinome e, specifiškumus susijusius su ekologinė žemdirbystė ir norime, kad e, tų specifiškumų būtų laikomasi. Kai sieklomis keičiasi mėgėjai, kai tai yra ekologiškos sieklos. Čia irgi labai nedaug įpareigojimų yra numatyta. Norėčiau atsakyti tiems, kurie kalbėjo apie stambes tarptautinės įmonės. Turime skaičių, kurie patvirtina, kad tos stambios tarptautinės įmonės, kai kas iš jūsų sakė, kad e, pesticidus ar herbicidus parduoda tos stambios įmonės. Tos stambios įmonės užima apie 30 procentų rinkos. 70 kitų procentų rinkos yra užimta ma, vidutinių, mažų ar netgi mikro įmonių. Mes suprantame, kad tos mažos e, vidutinės ar mikro įmonės neturi būti užtvindytos administracinių taisyklių gausa ir tos, kurios egzistuoja, turi būti maksimaliai paprastos. Jūs diskutavote dėl kito teksto to paties paketo, ten kalbam apie gyvūnų sveikatą, apie augalų sveikatą, apie reprodukcinę sveikatą. Mikro įmonės taip pat bus atleistos nuo mokesčių už patikras ir mikro įmonės, kurios e, norės sieklas parduoti, taip pat galės nemokėti tų mokesčių, kurias numato valstybės narės. Tai būtų trumpai, ponė pirmininkė, rezumuojant mūsų poziciją. Norim ir toliau dirbti su pranešėjų ponu Silvestris e, jūsų komitete. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bene, grazie. Ringraziamo la Digisanko e adesso. Dėkoju Sanko generaliniam direktoratui. Dabar suteiksiu žodį uh, Sergio Silvestris dviem minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų laukia dar kitas klausimas, kuris galbūt bus e, nukeltas ir kitai savaitėjai. Aišku, viskas priklauso nuo jūsų. Dėkoju visiems už e, labai tiesias pozicijas išsakytas per diskusiją. Labai trumpai peržvelgsiu išsakytus punktus. Pone Dorfman. Komisija teisi, sakydama, 30 procentų rinkos užima didieji, tie patys didieji, kurie parduoda pesticidus. 70 procentų lieka smulkui, smulkiam ir vidutiniam verslui. Aš taip pat pasisakau už įvairovę. Už įvairovę. Pritariu Jums, kolega Hoisling. Nenorime sukurti monopolistinės rinkos sieklų srityje, ypač kai kalbam apie įmonės, kurios gamina pesticidus. Tada iš karto kyla klausimas, virusų klausimas, lygų klausimas, na, taip kaip ir kompiuterių srityje panašiai. Taigi į tai negalime nekreipti dėmesio. Turime stebėti, kur link viskas vystosi. Be jokios abejonės nesiekėme sukurti monopolinės rinkos augalų dauginamosios medžiagos rytyje. Jeigu čia atsiras monopolis, tai bus labai pavojingas monopolis, kadangi tai bus įmonės, kurios gamina dar ir pesticidus. Kolegė Kadenbech pateikė labai daug svarių argumentų. Mano tėvynėje yra tikrai labai daug smulkių įmonių, dirbančių šioje srityje ir visai nedaug yra stambių įmonių. Biologinė įvairovė Italijoje yra labai specifinė sritis ir čia tikrai labai dirba daug smulkių ir vidutinių įmonių. Dėl supaprastinimo kolega Egnių ir kolega Raimers minėjo, kolega Raimers minėjo, tą klausimą, ar tikrai supaprastinti reiškia sukimšti viską į vieną dokumentą, ar taip mes nepasieksime priešingo efekto. Turime ir į tai atsižvelgti ir stebėti, kaip viskas vystysis ateityje. Taip, supaprastinimas yra vien todėl, kad viskas yra viename dokumente ir nereikia vartyti daugelio dokumentų, ieškant atsakymo. būtent tokį supaprastinimą visų pirma ir turime turėti omenyje. Kolegė Rodust taip pat iškėlė ne vieną klausimą, klausimą nukreiptą ir į komisiją, tiek man skirtus klausimus jį uždavė, aš atsakysiu į juos raštu. Taip pat pritarsiu tam, ką pasakė kolega Kapulo Santos. Reikia užtikrinti, kad būtų įgyvendinti visų pirma du reikalavimai. Pirmiausia, pirkėjas turi būti turi tvirtai žinoti, kad perka tai, kas parašyta. Kitas dalykas, turi būti garantija, kad parduodama medžiaga yra sveika. Taigi, kad žmogus tas, kuris perka, turi būti užtikrintas, kad perka tai, ką nori nusipirkti ir tai, kas parašyta. Kitas dalykas, turime garantuoti, kad tai, kas parduodama, būtų sveika, kad būtų atitinkamas sertifikavimas ekonominė žala, kuri atsiranda parduodant lygotą sėklą, yra didžiulė. Jeigu metų metus investuojame į kokią nors sodininkystės šaką ir paskui paaiškėja, kad derliaus nėra, tada reikia papildomų priemonių, pesticidų, kovai su lygomis ir panašiai, todėl reikia tikrai patikimų sertifikavimo sistemų, kurios leistų garantuoti, kad parduodama sėkla ar dauginamoji medžiaga bus sveika. Taigi taip pat labai svarbu garantuoti, kad tikrai būtų parduodama tai, kas yra parašyta lapelėje. Deleguotojų teisės aktų klausimą tikrai reikėtų spręsti atskirai. Nuo to ir prasidės mūsų pranešimo svarstymas ir rengimas, mes bandysime į tai atsižvelgti, įtrauksime jūsų pastabas ir mintis, tenksiuosi tas pastabas ir tas mintis objektyviai įvertinti. Kolegai Kapulos Sanktos norėčiau pasakyti, kad tikrai taip darysime ir noriu padėkoti pirmininkui ir komisijai už šią diskusiją. Ačiū. Manau, kad E, šiandieną aš sulaukiau visų e, dėmesio ir e, manau, kad žmonės plūdo norėdami stebėti balsavimą dėl BŽUP reformos. Laikas bėga ir manau, kad mes visi dabar norime pradėti balsuoti dėl BŽUP reformos. Ačiū, Sergio Silvestris. Mes prie to grįšime lapkričio 24-5 dienomis, o pakeitimus galite pateikti iki gruodžio 4. Tad turėsime daug laiko apmąstymams, turėdami omenyje šitą diskusiją. Padarysime dviejų minučių pertraukėlę, kad visi galėtumėte susirasti savo balsavimo korteles. Jeigu jų neturėsite, negalėsite balsuoti. Negalėsite pakelti rankų. Tad susiraskite korteles. Po dviejų minučių pradėsime. Didysis balsavimas dėl BŽUP reformos. Siamo pronti? Ar pasirengę? Siamo arrivati a un momento. Gal galėtumėte susėsti? Mes dabar esame svarbioje kryškelėje. Su šiais dokumentais dirbome ilgą laiką. Dabar suteiksiu žodį pranešėjams, tačiau pirmiausia norėčiau padėkoti Kapolius Santos, Giovanni Lavie ir pono Mišel už, e, už atliktą darbą visi, visai dėrybiniai komandai, šešėliniams pranešėjams, tai yra visiems, visiems, kurie prisidėjo prie šito darbo iki pat šiandienos. Aš e, tikrai manau, kad Žemės ūkio komitetas Europos parlamente turėtų būti labai, galėtų labai didžiuoti savo darbo vaisiais. Ir džiugu, kad mes e, pasiekėme bendro e, sutarimo ir ir e, kad pasinaudojame Lisabonos e, sutarties suteiktomis didelėmis e, galiomis sprendimų prieimimo procese. Ir dabar mes turėsime drąsesnę BŽUP, užtikrinsime, kad ūkininkai bus konkurencingesni, kad galės prognozuoti, galės prognozuoti toliau nei dabartiniai sunkumai ir dėl to dabar mūsų BŽUP taps stipresnė ir konkurencingesnė. Mes pasiekėme svarbų rezultatą, vyko daugiau nei 50 trialogų su komisija ir taryba šią temą. Labai noriu padėkoti Airijos pirmininkaujančiai valstybei ir um, Lietuvos pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad e, buvo pasiektas finišas šiuose svarbiuose dėrybose. Dabar norėčiau suteikti žodį trims pranešėjams ir turime užsitikrinti, kad veikia balsavimo sistema, tad prašysime ją išbandyti. Įdėkite kortelę ir balsuokite, jeigu jums suteikta tokia teisė. Balsuokite tie, kurie turite teisę balsuoti. Čia yra bandomasis balsavimas. Pradedame. Vediamo se tutto funziona. No, Abbiamo un voto in più dei... Patikrinsime, ar sistema veikia. Turime vienu balsu per daug iš e, neprisijungusių narių. Taigi džiugu pradėti ir suteiksiu žodį Luis Kopulio Santos, kuris yra pranešęs apie tiesioginės išmokas ir paramos schemas e, kaimo plėtrai. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandieną mes pasiekėme labai svarbų etapą ilgame procese. Mes daug ilgų valandų dirbome ties šiuo dokumentu, tame dalyvavo daug žmonių, mūsų sekretariatas, Žemės ūkio komiteto sekretoriatas, mūsų privatus e, biurai, organizavome labai daug posėdžių su valstybėmis narėmis ir ūkininkų organizacijomis. Ir dabar galime didžiuotis nuveiktų darbų. Manau, kad padarėme, išpildėme savo pareigą. Ypatingai man džiugu dėl to, kad girdime, jog ūkininkai sako, BŽUP reforma nuo 2014 metų bus daug geresnė dėl to, kad e, prie to prisidėjo Europos parlamentas. Mums pavyko į BŽUP, BŽUP reformoje atspindėti mūsų pagrindinius būkštavimus, tai yra didesnį teisingumą, geresnės vienodas sąlygas tarp valstybių narių ir ūkininkų. Taip pat BŽUP yra žalesnė ir e, tvaresnė iš aplinkosauginio aspekto pusės. Taip pat e, tai e, ji yra palankesnė vartotojams ir mokesčių mokėtojams. Tai bus BŽUP, kuris, kuri bus paprastesnė ir e, mažiau netokia biurokratiška. Galbūt ji nėra tokia, kaip kiekvienas iš mūsų to norėtume, tačiau manau, kad visi galime galvoti, jog prie to prisidėjome ir save tapatinti su e, tuo procesu. Dėrybos buvo sunkios reikalavo daug pastangų ir neseniai mes užsitikriname, kad komisija ir ypač taryba e, gerbtų Lisabono sutartį. Mes sakėme, kad mes e, nebūsime pasiruošę dėrėtis artimai tol, kol Europos parlamentas tinkamai ne, nedėrė, ne, negalės susidėrėti dėl visų temų. Mes turime turėti galimybę dėrėtis ir galiausiai uh, užsitikrinome, kad taryba uh, pakeistų įgaliojimus ir mes turėjome galimybę aptarti šitas temas. Taigi mūsų rezultatas yra tinkamas. Aš dabar nesileisiu į detalės. E, mes šiandieną turime atlikti svarbę užduotį balsuoti ir paskui turėsime balsuoti plenarnėje sesijoje. Tačiau turiu pasakyti, kad man tikrai buvo didelė garbė atlikti šitą darbą. Visos politinės frakcijos labai gerai bendradarbiavo per pastaruosius mėnesius ir metus. Uh, Ir manau, kad būtent e, e, dėl tų bendrų pastangų mes visame procese tapome gerais draugais. Ir tai yra geriausias dalykas politikoje, ką galime padaryti, taip suartėdami. Ačiū. E Dėkuoju, Luis. Dabar Mišelis Danton. Dei prodotti agricoli, l'OCM unica. Mišel. Bendras rinkų organizavimas. Mišel Danton. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti tai komandai, kuri dirbo su manim, pirmiausia šešėlinėms pranešėjams, sekretariato darbuotojams, mano e, kolegoms, jums pačiam, ponė pirmininkė, ir koordinatoriams, nes pamažu tarp mūsų visų atsirado tam tikrą pasikeimo dvasia ir bendro sprendimo priėmimo procedūros metu, kuriuo mes sklandžiai dirbti. Mes elgėmės išmintingai, aktyviai laikėsi pirmininkaujantį valstybę, Airiją, o e, reikia pasakyti, kad buvo norima dirbti greitai, aktyviai ir įveikti tas tokias zonas, kurios buvo neliestos ankstesnės bendro žemės ūkio politikos. Pasikeitė šis tas sektorinių politikos rytį, vynuogininkystės, cukraus sektoriuose įvyko daug pasikeitimų, vaisių ir daržovių sektoriuje, nedaug ko pavyko pasiekti, kad ir kaip būtų gaila pieno sektoriuje, aš ir toliau dėl to apgailėstauju ir apgailėstausiu, nes manau, kad su dabartiniam priemonėm tam sektoriui toliau tebekyla pavojus. Gamintojų organizacijų sustiprinimas yra juridinių požiūrių pažanga Tačiau tai yra tik priemonė, o ne receptas. Tad teks patiems ūkininkams atskirose valstybėse narėse pasitelkti turimas teisinės priemonės, kurias numato nacionalinė politika, įgyvendinti tą reformą, kur, prie kurios mes dirbame. Aš manau, kad bendro žemės ūkio politika bus teisingesnė ir aktyvesnė. Mes dabar nebekalbėsime apie tokią politiką, kai sprendimai priimami tik Briuselėje daugiau pasirinkimo galimybių numatyta patiems e, suinteresuotiems subjektams. Tai bus ta politika, kuri duos rezultatų tada, jeigu visi stengsimės ją įgyvendinti. Dar kartą dėkoju visiems, kurie dirbo su manim, kaip komanda. Manau, kad mums visiems ta reforma priklauso vienodai. Ačiū. Mišel. Pirmininkas, ačiū Mišelė. O dabar Kolega Lavija kalbės. Bendro žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsina. Ponas Lavija, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu nuoširčiai padėkoti visiems, kurie bendratarbiavo šios ilgos procedūros metu pradėjome spalio 12 dieną 2011 metų, kai išgirdome apie Europos komisijos siūlymą ir dabar praėjo beveik dviejai metai. Diskusijos baigėsi dėl šios reformos, kuri yra viena iš sudėtingiausių, kokią apskritai bendrai žemės ūkio politikai teko patirti. Mes e, turime mažiau lėšų, negu anksčiau jų turėjome ir be to kovojome su kitomis institucijomis tam, kad būtų galima pagerinti pradinį pateiktą siūlymą. Ypač kovojome dėl finansinių išteklių. Tam, kad bendroji žemės ūkio politika galėtų sulaukti reikiamo finansavimo artimiausiais metais, per septynerius artimiausius metus. Bendroji žemės ūkio politika yra ta, kuri gali padėti rasti atsakymus į ūkininkams kylančius klausimus ir piliečiams apskritai kylančius klausimus. Tad mes norėjome reikšmingai pagerinti pradinį siūlymą, kad būtų galima e, turėti tokią žemės ūkio politiką, kurią būtų lengviau įgyvendinti. Ji turėtų būti paprastesnė ūkininkams, parankesnė jiems. Manau, kad čia kryptim žengti mums pavyko. Visi dirbome kartu, Kartu dirbo visos frakcijos, kad būtų galima užtikrinti tinkamą šios politikos piliečių kontrolę. Mes e, stengiamės taip pat laikytis Lisabonos sutarties nuostatų ir matome, kad mūsų sprendimai yra būtent įkvėpti Lisabonos sutarties dvasios. Reikia kiekvienu atveju, e, kad į tos reformos įgyvendimą būtų įtrauktas ir parlamentas ir bet kuriuo atveju šis siūlymas yra žymiai geresnis negu pradinis variantas. Pirmininkas, ačiū Giovanni. O dabar, gerbiami kolegos, pradėsime balsavimą, kaip aš jums e, jau ir sakiau. Balsuosime dėl keturių klausimų. Turime nepamiršti, kad e, balsuosime atskirai dėl visų dokumentų, tačiau jeigu kuris nors iš tų pranešimų nesulauks daugumos paramos, tai tuomet iškils pavojus bendram visam paketui. Tad kvieščiau visus e, elgtis labai atsakingai. Pradėkime. Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽUP paramos schemas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 31 kolega balsavo už, 8 prieš ir 2 susilaikė. Dabar balsuosime dėl antro klausimo – bendra žemės ūkio produktų rinkų organizavimas. Vieno bendros rinkos organizavimo reglamentas balsuojame, kolegos. Baigėme balsavimą. Patvirtinta, 27 kolegos balsavo už, 14 prieš, niekas nesusilaikė. Dabar trečias klausimas. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, parama kaimo plėtrai. Pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 35 kolegoms balsavo už, už 3, 3 prieš ir 3 susilaikius. Dabar paskutinis klausimas, dėl kurio balsuosime. Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Taip pat patvirtinta. 35 kolegoms balsavus už, 6 prieš ir niekam nesusilaikius. Ponius ir ponai, manau, kad galime iš tikrųjų nuoširdžiai pasveikinti mūsų turis pranešėjus, patvirtinome bendrąją žemės ūkio politikos reformą. Grazie, grazie a, uh, a uh, tutti i colleghi. E... Labai dėkuoju visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Dabar perėsime prie perinamų laikotarpio nuostatų. Tai yra dar viena svarbi tema. Ir prašyčiau kolegų į tai atkreipti dėmesį. Netrukus suteiksiu žodį pranešėjų Albert Des. Daugelis pakeitimų susijusių su BŽUP reformos tekstais, kuriuos tik patvirtinome. Tad manau, kad prieš balsuojant paprašysime Albertą mums papasakoti apie šią temą. Albertai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Dėkuoju pirmininkė, mėly kolegos, mielas kolegės. Na, žemės ūkio reformą kaip ir priėmėme, dabar reikia pereinamojo laikotarpio nuostatų, kad pereimas prie naujosios politikos būtų sklandus. Iš mano pranešimo ir iš įvairių pakeitimų pasiūlymų darosi aišku, kad mes mėginame tęsti antrojo ramščio programas ir mes čia skiriamės nuo komisijos pasiūlymo. Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymą palaikys atitinkama dauguma. Mes norime, kad ūkininkams 13 metus pavyktų planuoti, ir išlik, būti garantuotiems, kad viskas vyks taip kaip lygi šiol. Kiek supratau, visos frakcijos pritarė tokiam požiūriui, išskyrus keletą atskirų narių. Aš suprantu, kad mes neturime laiko, didžiulis spaudimas ir, žinoma, galutiniai sprendimai, mūsų sprendimai gali būti priimti tik tai prieimus pamatinius sprendimus dėl žemės ūkio politikos reformos. Uh, Norėčiau padėkoti pranešėjim, šešėliniam pranešėjim ir visiems, kurie padėjo rasti konsensusą šio klausimu. Aš norėčiau dėl 66, 75 bei 20 prieš šiuos ir 23 prieš šiuos pakeitimus pasteikti žodinius pakeitimus. Tikiuosi, kad perinamojo laikotarpio taisyklės mums pavyks priimti ir tokiu būdu mūsų ūkininkams bus galima planuoti jų kitų metų veiklą. Ačiū. Bene. Grazie, uh, Albert. Dėkuoju. Dėkuoju, Albert. Ar Andrėjus prašo žodžio? Dėkuoju, ponė pirmininkė tas pranešimas yra labai svarbus prieinamajam laikotarpiu reformos įgyvendinimui. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į klausimą su 23 pakeitimu. Tas pakeitimas yra absoliučiai nepriimtinas, nes jo turinys yra toks, siūloma atsisakyti žalinimo aspekto pranešime. Mes apie tai jau kalbėjome ankstesnių mūsų susitikimų metu. Ir dabar mes vis tik negalime jau dabar pritarti tam pakeitimui, kadangi mums dabar yra pasiūlyta galutinė teksto redakcija, mes negalime imti ir išbraukti vieno aspekto. 107 pakeitimas. Jis taip pat nepriimtinas, kadangi problematika ta pati. Siūloma atsakyti skaidrumo e, aspekto. Tai irgi yra neprimtinas pakeitimas. Nežinau, ar galima paprašyti atsimti tuos pakeitimus tokius, kokie jie pateikti, kai bus balsuojama komitete, ar reikėtų elgtis kaip nors kitaip. Tai yra tie dalykai, kurios, nu, apie kuriuos noriu jūs informuoti prieš perinant prie balsavimo komitete. Dunque, colleghi, un attimo di attenzione. Eric. Uh... Gerbiami kolegos. Erikai, balsavome dėl tų keturių klausimų, kur kalbam apie bendrąją žemės ūkio politiką. Suprantama, yra daug dalykų susijusių su tuo tekstu, kurį pateikė Albertas. Ir ypač čia galėtume pabrėžti pereinamasias priemonės. Tačiau Niekas negali pakeisti mūsų balsavimo rezultato. Turėsime be abejo sižvelgti į tos jūsų uždėsėtos problematikos jautrumą, tačiau pakeisti nieko nebegalėsime. Balsuosime, jeigu nėra norinčių kalbėti, bet taip, kažkas dar prašo žodžio, prašau. Je voulais juste appuyer la requête d'Eric Andrieu. Norėjau paremti Eric Andrieu prašymą, nes jeigu dėl 23 pakeitimo pritartume, tai reiškia, kad iki 2016 metų reikėtų atidėti teksto įsigaliojimo, jis tuo tarpu turėtų įsigalioti 2015, kaip nusprendėm balsuodami dabar. Tai yra prieštaraujantis vieni kitiems dalykai. Tad jeigu balsuosime pritaras 23 ir 107 pakeitimams, tai reiškia, kad e, bus priimtas sprendimas nukreiptas prieš pereinamą laikotarpio priemonės. Taigi yra tokių dalykų, kurie negali būti priimtami. Reikėtų kreiptis į Albertą, kad jis atsimtų savo pakeitimus. O jeigu jis, jeigu jis jų to neatsims, tai vis tiek reikės balsuoti prieš visą jo pranešimą. Tai štai, tiek galėčiau pasakyti. Yra būtina laikytis nuseklumo tarp to, dėl ko jau balsavome ir to, dėl ko ruošiamės dar balsuoti ir diskutuoti. Labai ačiū. Svarbu, kad kolegos žinotų, apie ką mes balsuosime, dėl ko mes balsuosime. Tad e, aš palieku galimybę suteikti žodį ponui Des dėl šių konkrečių pakeitimų. Turime būti labai atsargus ir budrus balsuodami, kad e, viskas vyktų sklandžiai. Ir iš procedūrinės pusės mes turime pradėti balsuoti ir aš tikiuosi, kad Žemės ūkio komitetas elgsis nuosekliai. Taigi pradėsime balsuoti, jeigu daugiau niekas neprašo žodžio. Tačiau paskui mes grįžime, grįžime prie to po balsavimo. Pradėkime. Voto, continuiamo, continuiamo con voto elettronico, eh? va bene. Rap, allora, emendamento numero 4 del rapporto. Mes balsuosime elektroniniu būdu. Taip, ketvirtasis pranešėjo pakeitimas. Balsuojame, pradedame. Baigiame balsavimą. Priimta. Kompromisinis e, pirmasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Toliau antrasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Čia yra klaida. Turi būti 62 pakeitimas. Taigi balsuojame dėl 62. Baigiame. Priimta. Toliau 65 pakeitimas. Oleinčičiak. Pradedame. Baigiame balsavimą. Priimta. Dabar 66 pakeitimas. Ir čia suteiksiu žodį Albertui Des. Dėkuoju. 66 pakeitimam bei 68 pakeitimas, kolega Kjostingeris jį pateikė, Andrei, kolega, 60, kolega Andrei 69 pakeitimą, Ir visą tai susijęs su aišku, aišku klausimu komisijai. Jeigu mes pritarsime šiems pakeitimams, ar jie turės įtakos nacionaliniams vokams ar ne? Jeigu komisija pasakys ne, tada aš savo frakcijai rekomenduosiu balsuoti už, bet man reikia konkretaus komisijos atsakymo. Jeigu mes pritarsime, ar nebus paliesti nacionaliniai vokai. Albert pone una questione alla Commissione. La commissione... Albertas uždavė klausimą komisijai. Komisija yra posėdyje. GD Agri, generalinio direktorato Agri atstovai turėtų atsakyti į šį klausimą. Ačiū. Aš atsakysiu už e, poną Nie. Aš esu Kristina Portman. Dėl lubų. Jos yra kokios yra, kaip e, numatyta reglamento priedė. O kaip valstybės įgyvendins šias lubas dėl teisės į e, mokėjimus, tai tikrai neįtakos išmokas, išmokų sumos valstybėms narėms. Lubos yra tokios, kaip numatyta reglamente. Dėkuoju komisijai už paaiškinimą. Tuomet galime balsuoti. 66 pakeitimas – elektroninis balsavimas. Baigėme balsuoti priimta. Toliau – 67 kolegės Luling patiktas pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. Toliau 68. Balsuojame. Taip, baigėme balsuoti. Priimta. Toliau Baltų, balsuojame dėl pranešėjo patikto septintojo pakeitimo. Prašau. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau 69 pakeitimas. Andrijui patiktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Toliau. 70 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Sarvama, Des ir kiti kolegos pakeitė šį pakeitimą. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame dėl 71 pakeitimo. Andrijo ir Tarabella pateiktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Aštuntas pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Taip pat priimta. Toliau. 73. Balsuojame dėl 73 Andrėjo Tarabellos. Andrėjo Tarabellos pateikto pakeitimo. Baigėme balsuoti. Priimta. 74 balsuojame. Baigėme balsuoti. 74 priimtas. Toliau žodinis pranešėjo pakeitimas. Taigi vėl suteikiu žodį kolegai Albert Des. Prašau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju, pirmininkė. Paaiškėjo, kad reikia šito pakeitimo ir aš prašau jūsų paremti. Jis irgi niekaip neįtakos lėšų pasidalymo tarp valstybių narių. Čia parašyta, kad valstybės narės gali keisti sąlygas atsietai pajamai leidus komisijai. Gali modifikuoti tas sąlygas. Kai kurioms valstybėms narėms šitas pakeitimas būtų labai svarbus, todėl prašau jam pritarti. Bene, grazie Albert, quindi proseguiamo con il voto. Dichiara aperta. Gerai, toliau balsuojame. Baigėme balsuoti priimta. Trečias kompromisas – balsuojame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Priimta. Tada pereiname prie 16 pakeitimo. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 90 pakeitimas. Taigi, balsuojame dėl 90 pakeitimo. Prašau, kolega Agnio. Pone pirmininkė, turbūt bus pateiktas e, žodinis pakeitimas, ar taip? Taip. Ar jūs prieš tokį žodinį pakeitimą? Taip, e, ponė, jeigu e, jis bus, tai aš esu prieš jį. Bene, allora eh, non correggeremo secondo questa aggiunta, lo lasciamo nel testo senza emendamento orale. Pirmininkas, gerai, tada mes turime viską pradėti iš naujo, pirmiausia balsuojame dėl teksto be žodinio pakeitimo. Kodėl Lūjus nori pasisakyti? Prašau. Pirmininkė, aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, kad, dėl šis, pakeit, kad šis pakeitimas nepakeičia nuostatos turinio. Čia tiesiog turi būti ta pati data nurodyta kaip ir konstatuojamoje dalyje. Tai yra toks supaprastinanti ir paaiškinanti nuostata, tačiau pasiekmes jos yra lygiai tokios pačios. Gerai. Sako pirmininkas, taigi paliekame kol kas tekstą toks, tokį, koks jis yra. Jeigu ponas Egnijų nesutinka, Aš nežinau, ponė pirmininkė, ar kas nors mane galėtų įtikinti. E, e, e, molto, molto chiaro. Bene. Pirmininkas, taip. Labai aiškus jūsų žodžiai, taigi pereiname prie balsavimo. 90 pakeitimas be žodinio pakeitimo. Balsavuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 91. Köstinger patiktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Priimta. Periname prie 23 pakeitimo. Pranešėjas pateikė šį pakeitimą. Albertas nori pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Trumpas paaiškinimas. Koks šio pakeitimo tikslas? Mes nenorėjome kvestionuoti žemės ūkio politikos reformos. Pasikonsultavau su teisininkais. Tai yra tik tai techninis priderinimas. Žinau, kad sudėtinga visose valstybėse narėse, visose 28 valstybėse narėse laiku įgyvendinti reformą. Iš praeities jau žinome, kad net paprastesnės reformos užtruko daug ilgiau ir negalėjo būti įgyvendintos laiku. Tačiau čia yra tokia klaidelė. Nereiškia, kad 29, 30, 31, 32 ir 33 straipsniai turėtų įsigalėti tik tai nuo 16 metų sausio 1, bet vėliausiai nuo 16 metų sausio 1 dienos, kad valstybės narės galėtų, aišku, ir anksčiau pradėti juos įgyvendinti antrojo ramščio aplinkosauginės programos turi būti pakeistos. Ir aplinkosaugos programos turi būti visos priderintos, todėl suderinti pirmąjį ir antrąją, pirmąjį ir antrąjį ramščius ir ekologinimą arba žalinimą vienoje ir kitoje srityje tikrai labai sudėtinga. Aš manau, kad techniškai tai būtų įmanoma, tai tuo valstybės narės būtų suinteresuotos ir tikrai turėtų būti, galima pasakyti, vėliausiai nuo 2016 metų sausio pirmos visą tai turi būti įgyvendinama. Tos, kurios galės ir norės, galės įgyvendinti tai anksčiau, bet valstybėms narėms tada nereikės kažkokių išimčių. Tik tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Grazie Albert. No, io voglio anch'io eh, fare una precisazione. Stiamo in... Dėkoju, Albertai. Aš irgi norėčiau pridurti ir patikslinti, tai yra bendro sprendimo procedūra, tai yra pirmasis žingsnis. Paskui dar kalbės taryba, vyks, vyks diskusijos, todėl noriu visus nuraminti, kurie dabar jaučiasi nepatogiai. Rizika tikrai labai nedidelė. Taigi balsuojame. 23 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Atmesta. Teskime balsavimą. 103 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 103 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Priimta. 105 pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. 106 pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 107 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 108 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 108 taip pat priimtas. 109 pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau. 29 pranešėjo pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Trisdešimtas pranešėjo pakeitimas. Prašom. Baigėme balsuoti. Priimta. 31. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 110 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Dėl 110 pakeitimo. Priimta. 113. Kitame puslapyje Hoisling pateiktas pakeitimas. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 32 pranešėjo pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 114. Hoisling pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 33 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigime balsuoti. Priimta. Toliau turime balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos atitinkamai pakeistos. Ar visi balsavote? Priimta didelę balsų daugumą, 35 už, 3 prieš. Toliau balsuojame dėl pradžios sutarybų, dėrybų su taryba pradžios. Votazione chiusa. Baigėme balsuoti. Taip pat priimta didelę balsų daugumą ir galiausiai turime nustatyti dėrybinės grupės sudėtį ir balsuoti dėl jos. Prašau. Baigiame balsuoti. Ir šis klausimas išspręstas teigiamai. Tai prieš perinant prie kito klausimo, norėčiau visų mūsų vardu pasveikinti vieną mūsų kolegą, kuris dėja negalėjo atvykti į šį posėdį, tačiau balsuos Strasbūrė, tai yra kolega Papastankos. Papas, kolegai Papastankos siunčiu linkėjimus, nes jis nuo pat pradžių dalyvavo šios reformos rengime, dabar jo ne, jis negali dalyvauti šiame posėdėje, bet vis dėlto tikiuosi, kad netrukus jis prie mūsų prisijungs. Tai dėkoju visiems, kurie dalyvavo šios dienos balsavime ir šių dokumentų rengime. Na, o toliau 12 darbo tvarkės punktas. Žemės ūkio ir žuvininkystės statistikos klausimas. Tai techninio pobūdžio klausimas, kuriame kalbame tik apie Lisabono sutarties taikymą. Balsavimas bus tik vienas elektroninis. Prašau. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. Baigėme balsuoti. Priimta. Tuomet periname prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Kalbėsime apie aukšto lygio grupę dėl teisės sodinti vynmedžius. Tikimės, kad komisija galės mums pasakyti šį veitą apie šį klausimą, kiek aukšto lygio grupė jau yra nuveikusi. Žinoma, dabar patvirtinus žemės ūkio politikos reformą tikrai galima šį veitą apie tai pasakyti. Bet to dar yra numatytas ir koordinatorių posėdis ir kolegos, kurie nesusiję su šiais klausimais, gali tiesiog išeiti iš salės. Dabar sutiksiu žodį komisijai. To listen if there are some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 Mer merci. Na, gal jau techninę pertraukėlę galėtumėm pabaigti. Dabar pakviesiu komisijos atstovą pasisakyti mūsų numatytų klausimų. Prašau, komisijos atstovę. E, gracias, senor presidente. E... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad aukšto lygio grupė dėl teisės sudinti vynmedžius buvo sukurta komisaro Čiolos 2012 metais. Po to, kai daugelis valstybių narių išreiškė tokią poziciją ir jie pritarė Europos parlamentas dėl teisės sudinti vynmedžius. Svarbiausia diskusijų tema tos aukšto lygio grupės, kuri dirbo 2012 metais, buvo tokia. Pereinamasis laikotarpis su vynmedžių sodinimu regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Paaiškėjo, kad teisė sodinti ne visur buvo užtikrinta vienodai, kad sektorius ne visada buvo konkurencingas, paaiškėjo, kad yra didžiulių skirtumų susijusių su savo sistemos įgyvendinimu atskirose valstybėse narėse. Net regioninių lygmenių skirtumai egzistavo, o tai, aišku, sukelia tam tikrus iškraipimus. Grupė taip pat e, nagrinėjo, kas bus po to, kai baigs galioti tas e, režimas, sek, kokios bus atmės sektoriui ir visai rinkai. Net jeigu Europos parlamentas ir kai kurios valstybės narės ar profesinės organizacijos ir norėjau išlaikyti dabar galiojusią tvarką. Atsirado platus konsensusas tarp valstybių narių ir e, profesinių organizacijų dėl to, kad reikėtų švietą reorganizuoti, išplėsti sodinimo teisę, įvesti daugiau lankstumo galimybių ES ir buvo nutarta aptarti šiuos klausimus. E, pirmiausia, valdymas valstybinių struktūrų ir naujų leidimų išdavimas naujoms plantacijoms. Ribotos skaičiaus leidimų išdavimas naujoms plantacijoms. Vienas procentas vynogių plotų turi tokį leidimą. Valstybių narių lankstumas įgyvendinant sistemą nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu. Taip pat geografinių nuorodų patikrinimas E, augimas turėjo būti sumažintas iki 1 procento. Tikslas buvo leisti sektoriui vystytis, tačiau tuo pat metu siekiant išvengti, kad jis neauktų pernelyg greitai. Aukšto lygio grupė taip pat numatė būtinybę palaikyti dialogą su profesinėmis organizacijomis, kurios atstovavo šio sektoriaus darbuotojų interesams. Ypač kalbant apie sodinimą tokių e, vynoginojų plotų, kur gaminamas vynas su e, geografinė nuoroda. Ir aukšto lygių grupė 12 metų gruodžio mėnesį susirinkusi į posėdį išnagrinėjo parlamento ir tarybos pozicijas, buvo nuspręsta iškoti alternatyvios sistemos e, perinamajam režimui. Buvo pasiektas politinis sustarimas, jis buvo patvirtintas ir ten nagrinėjimas bus čia šiandien. Jis turėtų įsigalioti 2016 metais ir turėtų tęstis iki 2030 metų. Peržiūra vidurių laikotarpio turėtų vykti šiek tiek vėliau. Pone pirmininkė, Jums leidus norėjau pasinaudoti šią progą ir užduoti žodinį klausimą. Tiksliau, ponė Liuling ir ponas Dekastro buvo Žemės ūkio komiteto vardu uždavę komisijai klausimus. Norėjau čia šiandienos klausimus paminėti. Ponios Liuling ir pono Dekastro klausimai yra susiję su vyno sektoriaus ateitimi ir komisijos ketinimais. Kaip ir 2012 metų pranešimuose, kuriuos siuntėme e, tarybai ir parlamentui, mes sakėme, jog labai pozityviai vertiname vyno sektoriaus reformą neliko kai kurių numatytų priemonių šio sektoriaus reformai, atsirado jų naujų. O konkrečiai nacionalinės paramos programos atsirado, buvo lankščiai apie tai kalbama ir, atrodo, lankščiai įgyvendinamos jos buvo. Norėčiau pabrėžti, kad vyno sektorius, tai yra labai integruotas sektorius, ir komisija visiškai neturi ketinimų reformuoti tos sektoriaus, kuris neseniai patyrė reformą. Dar vienos reformos mes nenorime. Nes tai iškia klausimą, ar mes ketiname sektorių reformuoti. Tikrai ne. Galime pasakyti, kad jokių reformų nenumatome. Kaip žinote, reforma, kuri bus patvirtinant artimiausiomis savaitėmis tarybos ir parlamento, numato keletą naujų priemonių, kurios yra geriau pritaikytas vynininkystės sektoriui. Kalbam apie paramos programas šiam sektoriui, kurių tikslas yra pasinaudoti tomis priemonėmis, kad sektorius vidaus rinkoje galėtų tvirčiau jaustis ir kad būtų galima pasinaudoti papildomus priemonėmis, kurios palengvins apskritai reformos tikslų pasiekimą. Sektorius taps konkurencingesnis. Esame įsitikinę, kad programos prisidės prie konkurencingumo gerinimo, investicijos, struktūrinės priemonės, um, reklamos dalykai turėtų padėti pasiekti geresnį konkurencingumą. Taip pat norėjau pridurti, jog po diskusijų Po diskusijų aukšto lygio grupėje buvo paliestas klausimas dėl europinių standartų susijusių su šiuo, su šiuo rinkos segmentu. Kol kas tų taisyklių nėra, mes į tai žvelgėme kaip į galimybę konkurencijai vidaus rinkoje iškraipyti. Tiesiog apie tai dar reikėtų pamastyti ir apsitarti, ko norėtume pasiekti ateityje. Norėčiau pasakyti, kad komisija tikrai neketina imtis papildomų kažkokių reformų ar reformuoti reformą. Tiesiog norėtume, kad reforma būtų kuo greičiau įgyvendinta, kad jau 2014 metais tos priemonės jau būtų įtrauktos į paramos programas e, vynininkystės sektoriui. Dėkui. Dziękuję bardzo za prezentację. Dėkojame Jums už pristatymą, sako pirmininkas. Ar kas nors turi klausimų, ar nori pasisakyti? Niekas nenori pasisakyti. Tai tuomet dėkojame komisijai už klausimo pristatymą ir pereiname prie kitų klausimų, kurių taip pat nėra. Tai reiškia, kad šios dienos posėdį, mūsų komiteto posėdį baigėme, tai labai svarbus posėdis, tai tikrai bus įrašytas į parlamento istoriją, kaip žemės ūkio politikos reforma priėmęs posėdis, na, o netrukus pradėsime koordinatorių posėdį. Tai yra už penkių minučių lauksime visų koordinatorių. Atvyks mūsų pirmininkas ir tada bus trumpas koordinatorių posėdis. Uja. Dėkoju visiems.